So, meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, merci, Mesdames et Messieurs. Ähm, wir müssen starten. Wir haben Gerbiami ponios ir ponai, pradėkime, kadangi turime labai daug darbų. Jeigu sutinkate, tai pradėkime dirbti. Darbų tvarkės patvirtinimas. Penk 15 punktas darybos taryba dėl Europos socialinio fondo. Prieš ketvirtą punktą bus e, svarstamas šis klausimas po pranešimų. Elizabeth Šartie pristatys šį klausimą. O paskui viskas kaip kad numatyta. Pas, po to šeštas klausimas - Bulan nuomonės projektas dėl re, reindustrializacijos. Reikės pasižiūrėti šį klausimą, bet po 12 punkto. O dėl 7 e, bereš pranešimas dėl e, įgyvenimo įgaliojimais kontrolės, e, komisijos įgaliojimai turėsime svarstyti šį klausimą labai atidžiai nebus pakeitimų, o balsuosime e, rytoj dėl jo. Tokia procedūra. AFKO pakeitimai 81. Prieš 14 punktą rytoj. tiek dėl darbo tvarkės. Ar galime pasakyti, kad bus taip, sutinkate gerai, tuomet kitas trumpas pastebėjimas. Metinė augimo apžvalga. Bendras susitikimas e, 13 lapkričio specialus susitikimas su komisijos nariais e, Rein ir Andor. E, kalbėsime ir jie abu pristatys tą metinę augimo apžvalgą. E, taigi, tokiu pagrindu dirbsime, įsirašykite tą datą 13 lapkričio į savo dienotvarkės. E, toliau nepanaudotos vertimo paslaugos, tai taip pat e, buvo svarstama, nebuvo e, nei jokių atvejų, kai nebuvo naudojamas vertimas nustatyta. Dar vienas pranešimas, mūsų mm, posėdis transliuojamas, visi, kas domisi politika, labai didžiai seks mūsų pokalbį. Kolegos taip pat negalime šiandien laik, išvaistyti laiko 15 minučių vienam punktui, kalbėkime labai trumpai ir gal ir piliečiams pademonstruokime, kad galime labai viską greitai išspręsti. Pone Šantie, e, žodis dabar jums, Elizabet. Pirmininkė, dėl paskutinio trilogo Sakau paskutinis trilogas, nes 26 vyko, 27 vyksta kitą savaitę. Norėčiau tiesiog padėkoti, labai labai nuoširdžiai padėkoti administratoriams ir visai darybų komandai. Pusę dviejų nakties paskutinis trilogas baigėsi. Taigi dar lieka labai sunkių klausimų ir sprendžiant tuos klausimus visi dalyvauja labai vieningai, tad tikrai labai nuoširdžiai visai komandai norėčiau padėkoti. Paskutinio posėdžio metu mes peržvelgėme visus susitarimą pasiekusius taškus, punktus, kuriuos išvardinėjau darybų metu. Dabar mes turime susidėlioti visus mums liekančius sudėtingus punktus. Dabar jau yra tikrai pati sunkiausia darybų fazė. Uh, ir mes dėl jos jau pasisakėme. Pirmasis sunkus klausimas. 25 fondai iš socialinio Europos sanglaudo iš, iš sanglaudos fondo. Čia komanda darybininkų ir jūsų pranešė nieko, niekur nenusileido. Uh, ir Elenas Lamasūras, biudžeto komiteto pirmininkas bei Europos parlamento pirmininkas labai palankiai vertina mūsų prašymą. Aš taip pat galėjau susitikti su mūsų e, brangių frakcijos vadovu Josefu Dauliu. Taigi dėrybose iškėlėme visus klausimus, kurių reikia. Tai nėra kažkokios mažos dėrybos, nereikšmingos dėrybos. Tai yra 11 milijardų eurų skirtų žmogiškisiems ištekliams ir dėl to mes tokio plano ir pasiekime. Antras punktas. E, iniciatyva jaunimo įdarbinimui. Kaip žinote, tekste pagal tekstą yra numatyti tam tikri regionai, o tuose regionuose gyvena 25 procentai jaunimo nuo 15 iki 25 metų. Mes, aišku, viršijam e, šiek tiek e, viršijam ES vidurkį, ten e, kalba eina apie 22,9 procentus bedarbių. Aišku, mes laimėjome bent jau kol kas visus darybos, darybo etapus, dabar pažiūrėsim, kas toliau išeis. E, mes pateikėme kartu pakeitimus dėl tos amžiaus grupės pratesimo iki 30 metų. Taigi galbūt dėl vienos iš dviejų opcijų pavyks dėrėtis. Trečia, Mes norėtumėm, kad taryba e, sutiktų, kad 20 procentų nuo socialinio fondo būtų skirta e, mūsų e, darybinėms veikmėms. Ir paskutinis punktas e, reikia vėl iš naujo įvesti į e, Europos socialinio fondo e, naudos gavėjų sąrašą neįgaliuosius. Štai ties kokiais punktais mes dabar esame susitelkę. Dar viena informacija. Kaip žinote, 2014 m. biudžeto projekte E, žiūrėjome, kur įrašyti kreditai dėl jaunimo iniciatyvos ir norėčiau pasakyti, kad 2014 metų biudžete 3 milijardai 400 milijonų eurų yra e, įrašyti kaip įsipareigojimų kreditai ir 2 milijardai 600 tūkstančių dar liko 15 metams. Na, dar reikėtų tam tikrų projektų, kurie per 14-15 metus panaudotų tuos 6 milijardus eurų. Ir paskutinis punktas. 27 trilogas vyks kitą antradienį. Tikimės, kad pavyks tą trilogą pabaigti iki 30. Labai ačiū. Manau, kad e, tai, ką siūlo Elizabet, yra gerai. Viskas čia puiku. Ar turite dar informacijos? Prašom. Turiu klausimą, ponas pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti už didžiulį darbą, kurį dirba darybininkų grupė. E, norėčiau pareikšti savo visišką ir besąlyginę paramą e, jų strategijai ir jų praktikai, kurie jį naudoja. Aš manau, kad iš tų dviejų temų, e, kurios mus jaudina e, dėl jaunimo, čia būtų arba išplėsti į regioną, kuriuo rūpinamės, arba išplėsti jaunimo uh, E, amžių. Taigi reikėtų pasižiūrėti, e, kaip čia pasielgti, galbūt reikėtų jaunimo amžių pratesti nuo 26 iki 30 metų, nes e, praktiškai dabar pusė jaunimo, kurie neturi darbo, turi 20, tarp 25 ir 30 metų. E, norėčiau pasakyti dar kartą, kad tu tikrai turi ir užsitikrini visą keriopą mūsų paramą. Labai ačiū, sako pirmininkas. Prašau kitas prelegentas.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 E, labai džiaugiasi dėl to valstybės narės ir komisija. Pastaruoju metu buvau susitikusi su komisaru Andoru ir man susidarė toks įspūdis, kad jis ne visai susipažinęs su ta iniciatyva ir nėra pasirengęs išplėsti e, iniciatyvos iki 30 metų Labai ačiū. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Ne, daugiau niekas nenori pasisakyti. Tuomet žodis Elizabet. Labai svarbus klausimas, galima tam žiūrį pratesti ar ne. Taip, e, aš visiškai pritariu, kad reikėtų, iš, kad reikėtų pratesti iki 30 metų. Uh, nes e, tokiu būdu padaugėtų tų naudos gavėjų, bet to nereikia kažkurios tai e, amžiaus grupės atstovus kažkurios palikti nuo šalyje. Nuo šalyje. E, labai daug žmonių neturi darbo, tokių žmonių būtent kuriems tarp 25 ir 30 metų. E, mums priekaištaujama kad tos iniciaty, ta iniciatyva labai įtakos jaunimo nedarbą neigiamai ir manau, kad tai yra šiaip e, labai gerai, ta iniciatyva ir jaunimo iniciatyva, o kalbant apie jaunimo iniciatyvą, tai ji galioja ne kažkokiame tai viename ar keliame, keliuose regionuose ir e, taikoma žmonėms nuo 15 iki 25 metų, bet visuose regionuose. Taigi mes turime viską susijęti su jaunimo garantija, kad visiems rūpima, rūpinti problema būtų galų galiai išspręsta. Visos frakcijos labai prie darbo prisidėjo, visos labai solidariai į šį klausimą žiūri visoms frakcijoms, dėl to labai dėkoju. Iš tiesų, praėjo jau 26 trilogai ir mes puikiai išmokome dirbti kartu. Pirmininkas. Na, nelengva dirbti su visomis institucijomis, tačiau, Elizabet, mums tai kad, e, pavyks. Labai ačiū tau už darbą. E, jau nekartą girdėjome apie tai kalbant. Toliau. Punktas. Toliau uh, e, sąja rengiamas pranešimas. Uh, e, žymėjimas etiketėmis. Prašau žodis jums. Ačiū pirmininkė. Parengėme du kompromisus. Jie yra konstatuojamoje dalyje ir norime pabrėžti, kad e, sveikata ir sauga darbe neturėtų būti laikoma suvaržymu ir norime paremti mažas ir vidutinės įmonės bei verslą B kompromise. Kaip supratau, bus teikiamas vienas pataisimas, lingvistinis ir sakoma, čia teigiame, kad visas keturias direktyvas reikia peržiūrėti. E, reikia jas nuolatos peržiūrinėti, bet yra, kaip aš supratau, ponia Harkin rengėsi teikti pasiūlymą dėl pakeitimo, dėl geresnės formuluotės, bet esmės tai nepakeis. Ir manau, kad rytoj tam galėsime pritarti. Visi mano pateikti pakeitimai savo turiniu yra techniniai ir jiems pritarė komisijos mm, ekspertai. Ir kaip suprantu, problemų neturėtų iškilti e, dėl šio teksto rytoj ir manau, kad galime netgi siekti susitarimo per, per pirmąją svarstymo procedūrą ir aš tikiuosi, kad visos frakcijos palaikys šį siūlymą ir prašymą. Aš savo ruoštų tik norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams, kurie tikrai labai aktyviai dirbo ir bendradarbiavo rengiant šį pranešimą. Ačiū. Ačiū, Sari. Viskas atrodo gerai. Kristensen, jūs esate pranešėjų E, šešėlinių pranešėjų. Ačiū, noriu padėkoti pranešėjai už puikų bendradarbiavimą. Tikrai džiaugiuosi tuo, kad pranešėja įtraukė daugelį, daugelį mūsų pasiūlymų į kompromisus, o dar labiau džiaugiuosi tuo, kad sveikata ir sauga darbo vietoje nėra laikoma papildoma našta įmonėms ir kad tai ne, kad tai nėra pasirinkimo dalykas. Tai numatytas sutartyse, tai yra viena iš pagrindinių teisų Europos Sąjungoje ir kai kurių profesijų atstovams lab, grėsia didesnė e, cheminių medžiagų grėsmė, pavyzdžiui, e, kirpėjams, taip pat žmonėms dirbantiems e, chemijos gamyklose ir jie ne visada yra informuoti apie galimą jiems grėsinčią riziką. Noriu padėkoti Jums už tą tekstą ir noriu pasidžiaugti tuo, kad e, reikalaujama, jog ir darbuotojai būtų įtraukti į šiuos procesus. E, iš ties tai beveik fleksi saugumas, pone Harkin, bet ją kažkas pavaduos. Taip, mm, ji negalėjo ateiti ir aš pasisakysiu jos vardus. Ji noriu padėkoti pranešėjai už e, konstruktyvų ir išsamų darbą, rengiant šį pranešimą, nors tai techninio savo turinių pranešimas, bet e, ji pritarė ponios Esaja padarytoms pakeitimams. Pranešėja patikė keletą pakeitimų dėl terminų kur, kurie ponios Harkin nuomonė patobulina tekstą. Dėl B kompromiso ponė Harkin prašo pranešėjos apsvarstyti galimybę numatyti periodinę peržiūrą visų penkių direktyvų atžvilgių, nes jeigu bus parašta, kad jos bus peržiūrimos, tai reikš, kad jos nuolatos turės būti peržiūrimos. Ir tai būtų miglotas teksto formuluoti. Ir tikrai bus, būtų neaišku, kaip jas galima būtų nuolatos peržiūrinėti. Alde frakcija pas, palaiko konstruktyvesnį požiūrį ir e, siūlo numatyti periodinę peržiūrą, o ne besitėsiančią peržiūrą. Bendrai, ponia Harkin palaiko šį pranešimą ir mano, kad ir laukia rytaus balsavimo. Ačiū. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Sarė, jūs norėsite kalbėti? Komisijos atstovai norėtų ką nors pasakyti? Prašau, jei tik norite. Ačiū, pirmininkė, už man suteiktą galimybę padėkoti už pateiktus pakeitimus. Ypač noriu pasidžiaugti tuo, kad buvo kreiptasi į komisijos tarnybas ir noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad pateikti pasiūlymai, pakeitimai daugiausia liečia terminus ir būtinybę juos suderinti. Kiti pakeitimai tiesiog patikslina jungtis, sąsajas tarp senosios ir naujosios ne, cheminių medžiagų klasifikavimo sistemos dėl e, naujų cheminių medžiagų e, grupių atsiradimo, kategorijų atsiradimo ir visą tai turi neprieštarauti direktyvams. Ir visada būtina atsižvelgti ir į techninę pažangą. Norėtume išsakyti savo susirūpinimą dėl 10 ir 11 pakeitimų, nes mes manome, jog šie pakeitimai, juose kalbama apie kategorijų grupės Ir jeigu apie tai kalbama, tai turime minėti ir pirmosios kategorijos cheminės medžiagas, nes ši kategorija apima ir tuos atvejus, kai nėra galimybės kokios nors kategorijos cheminės medžiagas suskirstyti į smulkesnės grupės, pirma, pirmos A, pirmos B grupės. Ir mes norime, kad būtų panaudotas žodelis arba, o ne žodelis, o ne jungtukas ir šiame tekste. Be to, Mes norėtume atkreipti jūsų dėmesį 23 ir 24 pakeitimus ir pasakyti, kad šių pakeitimų kai kurios dalys negali būti susijęto su dabartinio pasiūlymo turiniu esme. Tai yra, jo tikslas yra užtikrinti, kad dabar e, galiojanti direktyva neprieštarautų kitie, kitoms nuostatos, nuostatoms. Pirmininkas, ačiū. Dabar dar kartą žodį suteiksiu pranešėjai. Noriu padėkoti komisijos atstoviai už pastabas ir manau, kad mes grįšime prie šių aspektų trilogė. Visiškai sutinku su tuo, kad e, siūlymas e, įrašyti periodinę peržiūrą yra visiškai primtinas ir logiškas. Galbūt, noriu paklausti sekretariato, ar galima teikti tą pakeitimą rytoj, kad visi galėtume susitam pritarti, nes tai tikrai e, geriau skamba angliškai. Ačiū. Atrodo, kad teks padirbėti ir naktį. Ir balsuosime dėl šio dokumento rytoj perduokite šį siūlymą sekretariatui. Kitas darbo tvarkės punktas penktasis, kuris liečia vienodo požiūrio įgyvendinimą užimtumo ir profesinėje srityje. Autorius Adam Koša. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pasisakyti dėl kompromisų. Esame parengę septynis kompromisinius pakeitimus. Praeitą kartą labai geras buvo surinktas su šešėliniais pranešėjais susitikimas. Labai pozityvioje atmosferoje viskas vyko, atvirai pasikalbėjome. Ir identifikavome tuos pakeitimus, kurie gali būti apjungti kaip kompromisiniai. Manau, kad dauguma frakcijų dabar yra patenkintos tuo, kas yra pateikta kaip pasiūlymas. Taip egzistuoja skirtumai tarp frakcijų. Buvo sunku rasti sprendimą, kuris būtų visiems visiškai priimtinas. Yra vienas probleminis kompromisas dėl duomenų teikimo. Aš savo pradinėme pakeitime siekiau užtikrinti pusiausvirą. Ir reikia tik tikėtis, kad frakcijos pritars, kaip daromas skirtumas tarp skirtingų grupių, kurios diskriminuojamos. Reikia mes, mes kaip užimtumo komitetas į visas grupės turėtume žiūrėti vienodai. E, galiausiai noriu pasakyti, kad kompromisuose aš bandžiau atspindėti tai, kad kalbame apie 78-2000, tik šią direktyvą. Jeigu kas nori, e, ką nors dar kitą įrašyti, tai nebūtų priimtina. Kompromisiniai pakeitimai, kiekvienas iš jų yra pagristi tik Šią direktyvą 78-2000. Dėl šios direktyvos tikimės e, nusiųsti aišku signalą dėl to, ką reikia daryti, kokie turi būti atlikti tyrimai. Ta pati pasakyčiau ir apie pagrindinių teisų agentūrą. E, tiek ten norėjau pasakyti dabar, išklausysiu jūsų. Labai ačiū Adamai. E, Pone Kliuvėti pirmoji, šešėlinių pranešėjų vardu. Taip pat norėčiau padėkoti už konstruktyvų darbą. Ponas Košas sakė, kad darbas ir atmosfera buvo puikiai. Socialistų Frakcija turi vieną pastabą susijusią su A kompromisu. Mes norėtumėm, kad paskutinė šio pakeitimo dalis, kuri pakartoja 37 pakeitimą būtų išbraukta iš kompromiso, kadangi 37 e, mm, pakeitimas buvo atsiimtas. Taigi A kompromisas gali likti toks, koks yra, išskyrus paskutinį sakinį, kuris faktiškai pakartoja tą pakeitimą, kuris buvo atsimtas 37. Dar turiu pastabą dėl e, e kompromiso, mes su juo nesutinkame, e, nes į tą, į tą kompromisą įeina to, tam tikrų dalykų, kurių mes negalima, negalime paremti. Pavyzdžiui, jame sakoma, kad trūksta duomenų mūsų galvas svarbiais klausimais. Taigi mes manome, kad tie duomenys egzistuoja, netgi pilna informacijos tą temą. E, Europos institucijos, kai kurios agentūros atliko savo darbą ir pateikė mums ataskaitas, savo pozicijas, taigi matome, kad tokia informacija yra. E, mums buvo pateikta išsami statistika ir dėl to šio pakeitimo mes paremti negalime. Tačiau dėl tos dalies e, pakeitime, kuri e, perrašo 33 pakeitimą, čia jau kreipiuosi į pranešėją, kadangi jam m, mm, jau minėjau šį dalyką, bet noriu viešai dabar posėdėje paminėti tą patį, mes prašėme, kad dėl 33 būtų balsuojama atskirai. Jis įtrauktas į kompromisinį pakeitimą, tačiau kadangi mes negalime paremti didesnės dalies kompromisinio pakeitimo, e, norėtumėm 33 e, pakeitimą pakeiti atskirai ir dėl jo atskirai balsuoti. Dar yra visa eilė pakeitimų, kurie neįtraukti į kompromisą. Mes juos remiame, mes socialistai manome, kad pranešimas yra labai svarbus ir kad rytoj bus atitinkamai nubalsuota. Pirmininkas, ačiū nuo Alde Zirijuvri. Vyja, atsiprašau. Dėkoju, pirmininkė. Mano frakcija iš principo remia papildomą direktyvą, jos atnaujinimą. Dėl to norėtumėm padėkoti ponui Kosa, kuris labai puikiai bendradarbiavo su šešėliniais pranešėjais ir buvo apskritai labai aktyvus. Jis pateikė 55 pakeitimus, padarėme septynis kompromisus, iš tų kompromisų yra kai kurie dalykai, kuriuos galime paremti, tačiau yra ir tokių pakeitimų, kurie su mūsų požiūriu nėra suderinami. Taigi tie e, pakeitimai gali būti suskirstyti į dvi kategorijas. Kai kurie pakeitimai e, turi paaiškinti arba kai kuriais pakeitimais turi būti į direktyvos taikymos rytį įtrauktos dar penkios, penkios šakos. Tuo tarpu dabar yra viskas labai suskaidyta ir tas suskaidimas e, leidžia įvairiopai direktyvą interpretuoti. Tačiau dėja mums kai kurie dalykai yra nepriimtini. Kita kategorija. Užuot e, performulavus, čia yra kalbama apie pritaikymą standartams. Ir tai yra visiškai pateisinamas dalykas. Tai yra susiję su direktyvos taikymo sritimi. Tai yra gerai. Dauguma šių pakeitimų gali būti mūsų paremti būtent kalbu apie šios antrosios kategorijos pakeitimus. Taigi šie pakeitimai. Mes e, šiaip ar taip remiame 95 procentus pakeitimų. F pakeitimas. Mes jo nesuprantam E, kas čia su ta darbo inspekcija. Mes manome, kad šis elementas direktyvoje visiškai nereikalingas ir šis kompromisas mūsų nėra remiamas. Labai sunku paremti tai, kas išdėstyta naujojoje konstatuojamosios pirmosios dalies versijoje. Pirmoji šios versijos dalis yra visiškai priimtina, tačiau antroji dalis su žodiniu pakeitimu dėja mums nepriimtina. Bendrai paėmus pono Kosa darbas ir šešėlinių pranešėjų darbas davė savo vaisius, iš, išskyrus tam tikras išimtis ir mes iš esmės tą pranešimą galime paremti. Ačiū. Pirmininkas, labai ačiū žaliųjų vardu Elizabeth Šiotar. Dėkoju, pirmininkė. Aš norėčiau pas, pabrėžti, kad šis pranešimas yra labai svarbus. mintis buvo tokia, kad reikia sukurti e, pranešimą savo iniciatyvą, iniciatyvą prieš komisijai pateikiant savo pranešimą, e, kurį turi pateikti pagal sutinkamai su direktyvos nuostatas. Taigi labai svarbu tą pranešimą, kurį čia svarstome, pateikti iki komisijos mm, pranešimo. Pranešimas nuvilintis nes visų diskriminacijos formų jis deramai neįvertina. Mes norėtumėm kai kuriais pakeitimais e, viską naujai subalansuoti. Kol kas mūsų akimi žiūrint E, ta direktyva yra tarsi užmigusi ir mūsų ketinimas ir tikslai yra būtent tą direktyvą pažadinti. Bet atrodo, kad to padaryti nepavyko. E, nepavyko, nes turbūt, kad e, į problemas galima pasižiūrėti keliariopai, mes labai ilgai svarstėme kompromisus. Ir matome, kad ten, kur nėra lai, e, lygaus traktavimo, kyla problemų. Lyčių lygybės klausimas turėtų būti tarp e, koordinatorių e, svarstomas, tačiau to nėra atspindėta pranešime. Galbūt reikėtų kažkokios kitos išeities paieškoti. Galbūt reikėtų e, komiteto pirmininkui parašyti laišką, bet e, tuo klausimu taip pat nėra jokios nuorodos. Na, dar galimas vienas sprendimas, nes ECD e, savo pasiūlymus atsima. E, dėl A kompromiso mes pritarėme. kai dėl B kompromiso tai e, nėra jokių studijų atliktų, kurios įrodytų, kad buvo susidurta su viena ar kita e, e, diskriminacija. Tačiau tokia studija atlikta yra ir manau, kad tai tikrai paminėti vertėtų. Sakyti, kad nėra diskriminacijos e, lyties pagrindų tikrai neteisinga steiginys, mes tam nepritarėme, mes e, prit. Pritarėm ir kitiem kompromisams, mums labai svarbu, e, kaip tie pakeitimai įsilies į pranešimą. E, žodžiu, mums kai kurie pakeitimai priimtini, tiveti pakeitimai priimtini, galime numatyti, kad balsuosime te, teigiamai už pranešimą, tačiau kol kas iki galo apsisprendę nesame. Ačiū, sako pirmininkas, e, žodis komisijai. Dankeschön. E, mein Name ist Petra. Matau, ar kas nors iš komisijos nori pasakyti. Aš esu Petra Šiot Mano e, skyriuje bus rengiama ataskaita, buvo įdomu išklausyti jūsų, aš galiu tik taip ir sakyti, kad pritariu kolegų mintims, kurie jau kalbėjo, yra ataskaita bus e, parengta iki metų pabaigos. Ir e, ji bus parengta dviejų direktyvų dėl e, tautinės priklausomybės rasės pagrindu. Ir taip pat ypatingą dėmesį skirsime e, diskriminavimui dėl amžiaus. Pirmininkas, ačiū. Dabar suteiksiu žodį pranešėjų, kad jis apibendrintų tai, kas nebuvo taip jau lengva kaip pranešimas. Dėkuoju, aš norėčiau padėkoti gerbėjams kolegoms už jų klausimus, komentarus. Pabandysiu atsižvelgti į visų frakcijų nuomonę, kaip galima e, geriau, aišku, gal ne visus galėsiu traukti pakeidavimus, bet tikiuosi, kad frakcijos galės pritarti dėl A kompromisinio pakeitimo Aš su socialistais mielai dar kartą pasižiūrėsiu, bet noriu kai ką pasakyti. Ekstremistinių nuomonių reiškimas, ar tai primtina ar neprimtina. Tai yra asmenės svarbos dalykas, dėl to aš ir pasirinkau tokį sprendimą su A kompromisu dėl E kompromiso. Patikėkite, mes su kolegomis labai atidžiai viską žiūrėjom. Į direktyvą 8.2000 jos apripti ir joje yra minimos įvairios grupės, bet ne visos grupės yra uh, apimtos įvairių statistinių duomenų, tyrimų, apžvalgų, kurias atlieka komisija. Neturime patikimų duomenų dėl re, diskriminavimo religijos pagrindo. Sutinku su kolegomis, kurie sako, kad turime minėti apžvalgas, tyrimus, duomenis, kuriuos turime. Reikia mm, minėti tuos duomenis. Ir labai svarbu pasakyti, kad kartais trūksta tokių duomenų arba iš vis nėra. Kalbame apie septynių kompromisinių pakeitimų paketą. Aš esu visiškai tikras, kad dauguma pritars šiam paketui dėl balsavimo dalimis. Galime pakalbėti apie tai, išsiaiškinkime, ko jūs norite. Jūs kalbėjote apie 37 pakeitimą. Socialistai nenori, kad 37 būtų įtrauktas. Ir jie nori e, balsuoti atskirai dėl 37, ar jie e, balsuotų dėl A kompromiso, jeigu 30 nebūtų. Išsiaiškinkime, kaip e, viskas yra, kad rytoj galėtume be problemų balsuoti. Bet dėkoju Jums už pozityvų, konstruktyvų požiūrį, buvo labai malonu dirbti kartu. Gal su kolege iš socialistų galima išsiaiškinti viską? Gal nelabai aiškiai pasakiau, 37 pakeitimas buvo perrašy, atsiimtas, mes iš jo išėmėme jį iš kompromiso. Taigi nebėra problemų. atrodo, vieną problemą išsprendėme. Man atrodo, kad jūs galite tarpusavėje pasišnekėti apie tai ir galėsime dėl to balsuoti rytoj ramiai. Dėkoju, šiek tiek turėjome pakeisti darbo tvarkę, dabar aštuntas. E, darbo tvarkės punktas Birgit Sipel pranešimas Kars 2020 siekiant stiprios, konkurencingos ir tvarios Europos automobilių pramonės. Prašom žodis jums, kaip tik spėjau laiku atvykti. Tai nuomonės projektas dėl KARS 2020 programos. Norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams. E, įvyko jų susitikimas, kuriame mes e, daugiausia nagrinėjome septynis kompromisinius pakeitimus ir berots pavyko dėl jų susitarti. E, mums pavyko sutarti, kad automobilių pramonė yra svarbi, automobiliai išlieka svarbia susisiekimo priemonė Europoje atliekama daugybė mokslinių tyrimų susijusių su šią pramonės rytimi, tai sukuria daugybę darbo vietų. Ir atsižvelgiant į tai pramonės sričiai iškilančius iššūkius, taip pat gaminami įvairūs automobiliai, ma, mažalitričiai mažalitri automobiliai. Į visus šios aspektus turime atsižvelgti, rengdami šį pranešimą. Mums į šie aspektai ypač aktualūs mums, užimtumo komitetui. Norėčiau pristatyti kompromisinius pakeitimus. A kompromise mes dar kartą akcentuojame, kokia svarbi yra automobilių pramonė, kalbėdami apie tai, e, kad, pasakydami, kad mes apie tai kalbėsime B kompromise, taip pat akcentuojame inovatoriškus sprendimus, e, nurodome, kurie regionai yra pavyzdiniai. Taip pat e, kalbame, kaip, kaip svarbu e, novatoriškai e, dirbti, e, būti lyderių ir kurti darbo vietas Europoje. Kitas kompromisinis pakeitimas dėl struktūrinių pakeitimų, kurie yra reikalingi. Čia kalbame apie tai, kaip galėtume paremti įmonės, padėti joms įveikti iš dabar iškilusius iššūkius ir užtikrinti, kad tie pertvarkymai neturėtų neigiamų socialinių pasiekmių, o jeigu tokios pasiekmes yra, tai reikėtų jų poveikį sumažinti iki minimumo. Taip pat minime mokymus, plan, planus darbuotojų kolektyvo, apie kuriuos jos reikia informuoti, kad jie galėtų e, priimti mm, iškylančius iššūkius, struktūriniai pokyčiai. Mes kalbame kitame kompromise apie Europos globalizacijos padarinių sušvelninimo fondą. Ištikus tikrai kriziai, jeigu reikia įmon, gamyklą uždaryti arba ją labai sumažinti, tas fondas tampa svarbia priemonė ir svarbiausia, kad jį, jį, jį būtų galima panaudoti laiku, tai yra suteikti paramą darbuotojams. Būtent todėl raginame valstybės narės e, visapusiškai pasinaudoti šiuo fondu. Ir atsižvelgiant į susijusius iššūkius mes pasisakome už įgūdžių tarybos įkūrimą. Joje turėtų būti visų susijusių pusių atstovai, kurie nagrinėtų iškilančius iššūkius, svarstytų, kokių įgūdžių reikės ateityje, e, taip pat nuspręstų, kokių mokymų prireiks. Mm, ten vyktų mainai informacijos. Jau minėjau globalizacijos fondą, dabar perinu prie Europos socialinio fondo, tai yra svarbi ilgalaikė priemonė e, užtikrinti, kad žmonės persikvalifikuotų, įgytų naujų įgūdžių ir taip galėtų e, dirbti su naujomis technologijomis. G kompromisas. Čia dar kartą pabrėžėme, kaip, koks svarbus yra jūres panaudojimas. Tai yra papildoma priemonė, kurią reikia naudoti šalia nacionalinių agentūrų Ji gali teikti paramą darbuotojams, e, padėti išsiaiškinti, kaip jie gali būti išplėtoti savo įgūdžius, e, surasti naują darbą, e, nuolatinį viso etato darbą. Ta galimybė turėtų pasinaudoti ir darbdaviai, ieškodami kvalifikuotos darbo jėgos. Ir dabar pristatysiu A kompromisą nors mes ir esame užimtumo komitetas, mes e, panagrinėjome ir žymėjimo etiketėmis klausimą. Nusprendėme, kad būtų gerai, jeigu automobiliai būtų paaiškinama, kiek CO2 į aplinką išmeta automobiliai. Kai kuriuose šalise tokia informacija teikiama, kitose ne. Ir buvo išreikšta mintis, kad vienose šalise tai primtina, kitose ne, todėl nusprendėme teikti balsavimui A kompromise dabartinę redakciją, bet į, į, įrašyti atskirą pakeitimą dėl CO2. Pirmininkas, ačiū dabar šešėliniai. Pranešiai EPP e vardu, ponė Veronik. Pirmiausia, norėčiau padėkoti e, pranešėjui Sipel, nes savaime suprantama, bendradarbiavimas buvo su puikus ir mes e, pritarėme tiems kompromisams. E, nuo mūsų frakcijos mes jiems pritarsime. E, labai sudėtinga buvo viskas visiems, bet manau, kad galų gale priejome dabar tokio teksto, kuris visiems tinka. Automobilių pramonė E, Europos Sąjungai, visiems regionams, taip pat ir mano regionui nepamainomas ir e, turime, e, turime užimtumo komitete nagrinėti saugumo bei užimtumo klausimus, o taip pat siekti, kad tas sektorius būtų e, kaip galima žalesnis ir labiau tausojantis aplinką. Nebekartosiu to, kas sakė pranešėjas, nes nesu visais kompromisais sutinku. Mes e, frakcijoje e, su visais tiksliau sutinku, su frakcijoje aptarėme ir viskam pritarėme. Labai svarbu, kad būtų naudojami esami fondai, Europos fondai ir ypatingai socialinis Europos fondas, kad būtų uh, E, remiami darbuotojai bei atsižvelgiama į būsimus poreikius sektoriuje ir taip pat, e, e, kad būtų iš priderinimo prie globalizacijos padarinių fondo pinigai naudojami. Mums labai patinka tas kompromisas, kuris uh, leis, kurie, tie kompromisai, kurie leis atsižvelgti į būsimuosius uh, poreikius bei numatyti problemas, kurios gali dar iškilti. E, aš manau, kad šita nuomonė e, gera, mes ją galime paremti ir labai ačiū pranešėjui. Daugiau nieko pasakyti neturiu. Dėkoju. Filip Phil Benjon nuo liberalų frakcijos. Ačiū. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai už jos darbą rengiančią nuomonę ir iš esmės mes sutarėme visais klausimais. Manau, kad šis pranešimas bendrai yra pozityvus. Tai, tai svarbus dokumentas ypač mano apygardai. E, už automobilių pramonė sukuria daugybę vietų ir tai yra inovacijų potencialas. E, mano apygardoje e, buvo paskelbta apie tai, kad bus sukurta 1700 nu, darbo vietų, nes bus e, pristatomas novatoriškas automobilių vienos iš sudėtinių dalių modelis. Sektoriuje, šiame sektoriuje per pastaruosius dešimt trejus metus, bent, bent mano apygardoje sukurta 10 tūkstančių naujų darbo vietų. Ir žinau, kad panaudotos ES lėšos moksliniams tyrimams e, e, ankstesnėje finans, finansinių m, mm, programų e, ankstesnėse finansinėse programuose E, vykdant kai kuriuos pažangius projektus. Mes palaikome nemažą dalį pakeitimų, ne visus. E, kom, džiugiamės kompromisais. Kompromisuose atsižvelgta į mūsų pasiūlymus ir matau, kad kitos frakcijos patikė e, konstruktyvių pasiūlymų. A kompromisas e, yra ypač e, pagirtinas, ten kalbama apie automobilių pramonės potencialą ir Taip pat e, kalbama apie e, galimybę sektoriaus darbuotojams įgyti naujų įgūdžių ir persikvalifikuoti. Aš dalyvavau šešėlinių pranešėjų susitikime ir siekiau, kad mūsų indėlis, kad mano indėlis būtų pozityvus šiuo klausimu, nes kai kuriais aspektais viskas ima atrodyti labai juoda ir beviltiška. Manau, kad tai nėra gerai. Negalime vėl kalbėti vien tik tai apie restruktūrizaciją. Tai svarbu, bet turime ieškoti ir pozityvių aspektų. Ir yra e, galimybių didinti užimtumą šiame sektoriuje. E, kai kuriuose sektoriuose konstatuojame atsigavimą, e, yra sėkmės istorijų ir norime jas akcentuoti. Manome, kad, Europos, kad finansai iš Europos fondų gali, gali padėti ir kad gali būti daugiau sėkmės istorijų šioje srityje. Möchte? Ačiū. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Gerai. Pone Kunova iš komisijos. Atstovauju įmonių generaliniam direktoratui skyriui, kuris parengė komunikatą. Norėtume Jums padėkoti už labai konstruktyvės pastabas. Mes iš savo pusės neturime e, nieko pridurti. Pone Kupstova, man atrodo, dabar geriau jūsų pavardę ištariau. Rytoj balsuosime dėl šio klausimo e, pranešėja. Taip, apibendrinsiu, balsuosime rytoj. Ačiū visiems už e, bendrą darbą. Filbenian ypatingai e, dėkoju už tai, kad dar kartą pasižiūrėjau į mokslinių tyrimų vystimosi sritį. Mes galvojame ne tik apie automobilių pramonę Europoje, norime parodyti pavyzdį į kitiems sektoriams E, kiek tai susijęs su energetikos išteklių taupių naudojimu, e, automobilių gamyba ir panašiai. Aš tikiuosi, kad mes rytoj visi prisidėsime svariai prie tų ketinimų po balsavimo. O ITRE balsuos šiuo klausimu e, spalio 17 šiek tiek vėliau. Tai buvo aštuntas darbo tvarkės punktas, dabar devintasis pranešė yra Fransuas Kasteks, įkalbės apie ES konkurencijos politiką. Labai ačiū pirmininkė. Praeitą savaitę buvo keičiamasi nuomonėmis šiuo klausimu ir nuomonės e, mūsų komitete labai neišsiskyrė dėl e, nuomonės projekto, kurį jums esu pateikusi. Buvo išsakyt Tai išreikštas bendras požiūris, kurį, kuriam e, buvo pritarta ir kompromisiniais pakeitimais. Turime aštuonis e, kompromisinius pakeitimus. Ir tai susijęs su e, mano nuomonė, mums pavyko sutelkti visas frakcijas Nežinau, ar jūs norėtumėte dabar, kad aš jums išsamei pristatyčiau tuos kompromisus. Kai kas yra susiję su mūsų nuomonė ir e, išplaukia iš bendravimo su konkurencijos generaliniu e, direktoratu. Mes norime, kad ES būtų išsaugotos investicijos strateginiuose sektoriuose, kad būtų išlaikyta e, socialinės politikos principai ir būtų atsižvelgta į Lisabonos sutarties nuostatas, pirmiausia, 9 straipsnį, 14 straipsnį, taip pat 26 protokolą dėl e, bendros svarbos e, paslaugų, socialinių paslaugų, bendro intereso paslaugų. Ir e, tokiuose srityse nereikėtų tokios pat kontrolės dėl konkurencijos sąlygų. Taip pat e, yra tam tikros nuostas dėl principų taikant e, reikalavimus e, konkurenciniams veiksmams tarptautiniu mastu, veiklai tarptautiniu mastu vykdomai. Ir tikiuosi, kad e, bus pritarta mano pasiūlymui dėlė dauguma. Davidas Kaza nori pasisakyti. Prašom. Dėkuoju, gerbimas pirmininkė. Kaip jau buvo pasakyta, šis pranešimas nesukėlė kokiu nors labai didelių diskusijų. Mes žinome, kad konkurencingumo politika yra labai svarbi vidaus rinkai, norint ją sustiprinti, užtikrinti didesnį tvarumą. Aišku, e, konkurencingumas, konkurencijos politika mums leidžia uh, geriau apsaugoti vartotojus. Aš džiaugiuosi tuo, kad mums pavyko susitarti dėl konkurencinių pakeitimų, ypač džiaugiuosi dėl e, tų punktų, kur akcentuojama svarba e, apsaugoti, būtinybė apsaugoti vartotojus. Mes e, bandome sumažinti sukčiavimą mokesčių srityje. Taip pat e, pasisakoma prieš socialinį dempingą, kuris egzistuoja Europos Sąjungoje savo ruoštų. Pasakysiu, kad esu pateikęs dešimt pakeitimų šiai nuomoniai ir e, turėjau atsiimti vieną iš jų, kad būtų išvengta e, pasikartojimo. Mūsų dabar e, dokumentuose subalansuotas, panešiai dėkoju už puikų darbą ir dėkoju už bendradarbiavimą tarp mūsų biurų. Puikiai dirbome su šešėlinės pranešėjais. Taip pat norėčiau padėkoti dar kartą už tą subalansuotą e, pranešimą, kurį matome. Labai ačiū, viskas atrodo e, gražiai rutuliuojasi. E, Filbenion Aldė ir liberalų vardu. E, viskas gražiai susidėliojo. E, aš esu šešėlis panešėjęs šiuo klausimu. Norėčiau padėkoti nuomonės pranešėjai, noriu padėkoti ir už kompromisinius pakeitimus jai. Man atrodo, kad beveik į viską, ką siūlėme atsižvelgta, iš tikrųjų rengsime daugumą kompromisų, juos visus peržiūrėjau. AIREF mielai paremsime. A kompromise aiškiai apibrėžiamas konkurencijos politikos vaidmuo, vienodos sąlygos, veiksmingas funkcionavimas. E, F kompromise siūloma e, pateikti aiškesnės taisyklės. Pirmiausia, dėl ekonominių socialinių paslaugų manau, kad visoms šalims bus naudingas patikslimas reikalavimų Mes taip pat remiame pasiūlymus dėl jaunimo nedarbo. Dėl G kompromiso manome, kad tam tikras lankstumas e, reikalingas socialiniams taisyklėms, todėl esame dėkingi, kad pranešė atsižvelgiai mūsų pasiūlymą dėl H. Taip pat dėkojame pranešėjai už konstruktyvumą. Mes manome, kad dialogas su komisijos nariu atsakingu e, už konkurencijos politiką neturėtų pakeisti demokratiško dialogo su Europos parlamentu. Taip pat nepamirškime vietos ir e, regioninių poreikių. Dėkoju pranešėjai už tai, kaip suformulavo šį pakeitimą ir tikrai iš esmės galime pritarti e, pasiūlymams. Ačiū. Ar dar kas nors, kas nėra šešėlinis pranešėjas, norėtų pasakyti, ne, tuomet komisijai suteiksiu žodį, ponė Broms. Ponios Brons nėra, taigi dabar nieko negaliu ir pasakyti. Taigi, komisija nieko nekomentuoja, Fransuazė. Pirmininkė, Nieko prie to, ką sakė kolegos, nepridursiu. Aš, nepridursiu, aš taip pat norėčiau padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams už e, konstruktyvumą ir bendradarbiavimą. Manau, kad turėsime puikią nuomonę ir tikimės, kad ekonominių reikalų komitetas ją atsižvelgs. Ačiū Fransuaza, balsavimas rytoj. Ekon komitete bus balsuojama 17 spalio. Dabar ponia Papadopulo. Man atrodo, kaip sufleruoja kolegos, ji dabar kaip tik pas mus atėjo. Poros minučių per traukėlę.

So, meine Damen und Herren, wir können mitmachen. Und äh, da Taigi, ponios ir ponai, siūlau tęsti toliau, kadangi mes esame transliuojami per internetą, mūsų klausosi ir mato tūkstančiai žmonių. dalyvautų daugiau narių, nes ruošias, ruošiamasi balsuoti, kartais prie tos sistemos sunku prisitaikyti parlamente labai daug darbo yra, aš suprantu. Piliečiai, aišku, tą irgi supranta. Jie žino ir mato, kad žmonės, kurie buvo išrinkti į parlamentą, yra tie žmonės, kurių reikia. Vienas pranešimas apie stažuotės, apie oper darbą. Žodžiu, tai yra trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir gyvenimo mokslinių tyrimų, studijų mokinių, mainų atlyginimo arba neatlyginimo stažavimosi, savanoriškos tarnybos ir dalyvavimo OPER programoje tikslais sąlygos. E, pranešėja Antigonė, prašau. Noriu padėkoti Jums už e, komentarus E, ir vykstant dėryboms dėl dokumento privalai dar sudalyvauti visur. Iš tikrųjų dalyvavau dėrybose. Norėčiau pasakyti, kad šis komisijos pasiūlymas mums buvo pristatytas e, pačioje praėjusių metų praėjusių darbo metų pabaigoje, prieš pat vasaros atostogas. Mes turėjome prieš pat atostogas nusiųsti pakeitimus. E, pakeitimų buvo daug, 158. Tai ir galiausiai mums pavyko surenkti diskusijas su e, šešėliniais pranešėjais. Pabandėme susitarti dėl to, kokiu pagrindu, pagal kokį mechanizmą visi šešėliniai pranešėjai drauge diskutuos. Ir dabar bandome su, susitarti. Trimis klausimais nuomonės išsiskiria. Visų pirma, noriu pasakyti, kad komisija bandė e, kalbėti apie trečiųjų šalių e, piliečių skirtingas kategorijas. Yra tiek daug skirtingų e, kategorijų studentai, stažuotojai, mokiniai, AUP programos dalyviai dėl šios įvairovės nepavyko nei glaustai, nei labai aiškiai susiformuluoti mūsų ketinimų. Vakar po pietų kalbėjome su komisijos atstovais, bandydami kai ką išsiaiškinti. Jie patikė tos pačius atsakymus, kaip ir anksčiau komitete įvykusiose diskusijose. Todėl šiandien man labai džiugu Jums pranešti, kad mes, mes bandėme polit, tarp politinių frakcijų pasiekti susitarimo kai kuriais šiais klausimais. Ir jeigu mums nepavyks susitarti dėl visų kompromisų, balsuosime dėl kiekvieno jų atskirai. Aš kaip pranešėja noriu pasiekti, kad Europos Sąjunga būtų Mm, vieta, kurią lankytų trečiųjų šalių piliečiai ir kad jie turėtų reikalingas garantijas atvykę čia. Užtikrinsime vienodą visų trečiųjų šalių darbuotojų traktavimą ir taip pat sieksime kovoti su socialiniu dempingu. Mes džiaugiamės tuo, kad šešėliniai pranešiai buvo pasiryžę bendradarbiauti. Uh, Ir taip pat noriu padėkoti sekretoriato darbuotojams už sutiktą paramą. Ir iš 20 parengtų kompromisų yra tokių, dėl kurių reikės susitarti, dėl kurių susitars APP, e, dėl kitų žalieji. Ir iki šios dienos pabaigos sulauksite naujų kompromisų pasiūlymų, kad būtų galima siekti susitarimo. Ir klausimai, dėl kurių iškilo problemos. Uh, e, amžius. Vieni siūlė nuo 18 iki 23, kiti nuo 18 iki 30. Aš pasiūliau įvesti e, ankstyvesnio jaunesnio amžiaus limitą, kalbant apie AUP programos dalyvės. 40 metų moteris negali dalyvauti toje programoje, jos turi būti e, jaunesnės. Kita problema – darbo, studentų darbo dienos laikas. Jei a, e, trečiųjų šalių piliečiai atvyksta į jas dirbti, tai turėtų būti nustatytas minimalus darbo dienos laikas. Kalbėjome apie 10 e, valandų, 10 valandų darbo dieną bent jau minimalę. Frakcijos išsakė e, skirti skirtingus požiūrius dėl viršutinės ribos, bet iš esmės valstybės narės turi nuspręsti, kiek žmonių galės dirbti ir kokios ilgio darbo dieną, nes e, ta situacija skiriasi. O didžiausias sunkumas yra užtikrinti vienodą užtikrinti visų vienodą traktavimą, nes pagal komisijos pasiūlymą mokslininkai yra privilegijuojami, e, nes po pabaigus studijas jiems siūloma leisti toliau dirbti valstybėje narėje e, iki metų ir pusantrų atlikti toliau tyrimus ir netgi steigti verslą. Šios kategorijos atstovai iš trečiųjų šalių turėtų būti traktuojami taip pat kaip ES e šalių piliečiai. Tačiau toks pat pasiūlymas negalioja kitų e, grupių atstovams iš e, trečiųjų šalių. Jeigu tai yra asmenys dirbantis pagal su darbo leidimu, jie bus traktuojami kaip darbuotojai ir jeigu jie, jie turi teisę dirbti, jie bus traktuojami kaip ir visi kiti. Bet čia, šiuo klausimu buvo diskusijų politinėse frakcijose, bandant išsiaiškinti, koks kompromisas yra geriausias ir ką. Ir mes palauksime po šio susitikimo e, kitų šešėlinių pranešėjų nuomonių ir aš po to peržiūrėsiu juos ir atsiųsiu visiems kompromisus, nes rytoj turime dėl jų balsuoti. Ačiū visiems ir taip pat dėkoju šešėliniams pranešėjams. pirmininkas. Nebejoju, kad šiandien vakaras bus tikrai e, pilnas įvairiausių darbų. Noriu padėkoti pranešėjai už tiek daug nuveik, nuveikto darbo per tokį trumpą laiką. Šiandien ir vakar ypač siekėme pasiek, susitarti dėl gerų kompromisų ir aš tikiu, kad mums pavyks pasiekti mūsų tikslo iki rytojaus, iki balsavimo, kaip pranešėjai ir sakė kai komisija nusprendė išplėtoti šios direktyvos aprepti ir traukti ne tik studentus ir mokslininkus, bet ir visų kitų e, e, kategorijų e, trečių šalių piliečius, iškilo problemų, nes yra vien, vieno leidimo direktyva, kitos direktyvos. Direktyva dėl lygaus traktavimo, kalbant apie vienodo elgesio su visais direktyvą, aš noriu pabrėžti, kad mes uh, nesiekiame e, įtvirtinti e, privilegijuoto trečiųjų šalių piliečių traktavimo, lygnant juos su ES piliečiais. Todėl, mano galva, F ir S kompromisai ypač svarbus. E S kompromise kalbame apie 21 straipsnį, o F kompromise apie konstatuojamosios dalies 36 punktą. Ir aš norėčiau viską su, būtent taip ir suformuluoti, nes komisija teigia, kad mes negalime sukurti naujų teisių šią direktyvą ir kad ji privalo atitikti e, vieningo pavyzdžio leidimo direktyvą. Būtent todėl aš dar norėčiau patikti pasiūlymų dėl kai kurių formuluočių, kuriuos noriu pristatyti. Negalime vien tik pasakyti, kad, kad tie žmonės e, pri, turi būti e, traktuojami taip pat kaip ir ša, e, šalių piliečiai. E, E, socialinės apsaugos sistemoje. Linija, skiriamoji linija turi būti išlikti aiškiai nubrėžta ir aš norėčiau įtraukti dar vieną sakinį. Tik tuo atveju, jei valstybėje narėje, narėje jie traktuojami kaip darbuotojai ir valstybė juos įsileido e, tuo tikslu, kad jie ten dirbtų, nes vieningo pavyzdžio leidimo tikslas yra suteikti asmenių galimybę atvykti į ES valstybę ir joje dirbti. Šią galimybę suteikia vieningo pavyzdžio leidimas. Ir toliau mes kalbame apie darbuotojus, tačiau tos naujos grupės e, atvykstančių piliečių, pavyzdžiui, merginos prižiūrinčios vaikus šeimose, jos neturi darbo sutarties. E, stažuotojai, kurie gauna atlyginimą, vėl kitas dalykas, savanoriai yra vėl kita žmonių grupė. Taigi galima teikti, kad čia turėtų galioti įvairiausios e, socialinės apsaugos sistemos. Aš norėčiau, kad mes labai atsargiai formuluotume F ir S kompromisus, o dėl visų kitų dalykų, e, visų frakcijų šešėliniai pranešėjai mm, sutarė dėl neblogų kompromisų ir aš tikiuosi, kad mes iki rytojaus ryto šį darbą užbaigsime ir būsime pasirengę balsuoti rytoj. Dar kartą dėkoju pranešėjai ir šešėliniams pranešėjams. Eine fröhliche Nacht. Jean Lambert, äh, möchtest du dabei sein bei den äh, Šį vakarą tikrai turėsite ką veikti. E, Jane Lambert, ar norite pakomentuoti kompromisus? Gerai, ačiū. E, kai kas iš mūsų dirbs e, dėl papildomų pensijų, tuo klausimu šį vakarą, taigi bus visai įdomu. Matome kompromisų nemažai, vertiname kad tai, kad turime pakankamai laiko ir e, matome, kurie kryptimi eina pakeitimai ir vienas iš klausimų yra vienodas traktavimas Mes, kai kas sako, turėtume pereiti prie mėlynosios kortelės. E, ir taip pat reikia e, pereiti prie vieno leidimo. Viską reikia teisingai techniškai susakyti. Ir taip pat neturėtume nusigręžti nuo teisių, kurios jau numatytos, pavyzdžiui, tyrėjams, e, kas turėtų būti panašu į mėlynąją kortelę. Dėl darbo laiko ir dėl to, e, kas yra svarbiausia, mes mielai priimame komisijos pasiūlymą 20 valandų, jeigu kai kas nori pradėti nuo 10, tai mes tada nenorėtume viršutinių ribų. Žinoma, iš kai kurių valstybių narių patirties, jeigu yra viršutinės ribos, tai tada tai naudojama tarsi kaip tam tikro bausmės atgrasimo būdas, kurie dirba valandą ar dviem daugiau ir sakoma, kad valdžia įsikiš, jeigu, kadangi tai yra pažeidimai, dėl uh, e, operauklių amžiaus. Europos tarybos susitarimas egzistuoja 69 metų, man atrodo, kad reikėtų jį at atnaujinti, ypač galvant apie aktyvų senėjimą, atsižvelgti į mūsų požiūrį politinį, taip pat egzistuoja įvairios sistemos ES e, žmonėms e, vyresniems, kurie e, dirba oper, kaip oper auklės ir manau, kad mes galime kai ką čia padaryti. Dėl to mums nepatinka, kad amžiaus limitas yra nustatomas e, ir mūsų pakeitimas būtent šia kryptimi žengia. Taip pat e, įsivaizduoju, kad e, kai kas sieks kompromiso, bet dėl šio mūsų frakcija dalyko nepritarė kompromisui. Ačiū. Džin labai viską tiksliai susakėte, kaip visuomet. Ar dar kas nors nešešėlinių pranešėjų yra? Phil Benio? Benjom? Ne šiuo klausimu, kitų pasakysite. Gerai. Tuomet pona Štiter komisijos vardu. Ačiū, ponės pirmininkė. Aš pasakysiu keletą pastabų dėl klausimo, kuris jau buvo aptartas anksčiau ir šiandieną jis minėtas, tai yra vienodo traktavimo komisija laikosi tam tikros pozicijos dėl tyriejų. Mes nenorime žengti žingsnio atgal nuo vienodų teisių kurios numatytos tyriems pagal dabartinę direktyvą, bet mums reikia e, E, šiokio tokio nuokreipio nuo vieno leidimo direktyvos ir mes pateikėme atitinkamą pasiūlymą. Dėl studentų siūlome ne e, sieti jų kvalifikacijos su vienu leidimu, dėl to ar jie dirba ar ne, jiems turėtų būti taikomas tas bendras leidimas, bet galima numatyti valstybėms narėms tam tikras išimtis dėl vieno leidimo studentams ir mes nekvestionuosime tų išimčių. Dėl kitų klausimų e, visos grupės turėtų būti traktuojamos vienodai pagal vieno leidimo sistemą e, dėl prieigos prie prekių ir paslaugų, bet kaip sakė pranešė tie, kurie, tai, kurie laikomi darbuotojais pagal ES teisė yra laikomas vienas leidimas ir ne tik tai prieigos prie prekių ir paslaugų, bet dėl visų kitų klausimų taip pat. Komisijos požiūrėse toks. Gerai, dabar Antigonį e, apibendrins viską ir pažiūrėsime, kas bus ateityje. Mes turėtume baigti startis dėl šio klausimo, reikia, tikriausiai bus susitarta, nežinau kaip žalieji, tikriausiai jie pateiks pasiūlymus savo ir paskui rasime kompromisą dėl viršnės ribos 20 valandų ir dėl amžiaus bus pateiktas pasiūlymas ir taip pat dėl amžiaus. Mes nenorime būti šališki, bet norime tarsi patenkinti visas frakcijas. Esame viduryje, vakar vyko diskusijos su komisija ir galvom apie tai, ką jiems pasakė dėl 36 straipsnio, ten konkrečiai yra pasakyta, kokia kas yra stažuotojai gaunantis atlyginimą ir negaunantis atlyginimo, bet reikia žiūrėti, jei sutarties 79 straipsnį yra skirtingos studentų kategorijos, reikia pasižiūrėti, kaip vienodą traktavimą galima užtikrinti. Mes atsižvelgdami į tai tikėmės pasiekti susitarimą, rytoj parengsime balsavimo sąrašą ir kompromisai bus sudaryti tarp dviejų, trijų pagrindinių frakcijų. Der Ausschuss Liebe ist im Oktober erst dran am 17. Oktober. Rytoj balsuosim. Liebe balsuos 17 spalio. Dabar ponia Bauer. Tačiau nematau jos salėje. Galbūt galima paimti Jean Lamertą pranešimą apie plastikinės atliekas. Prašau, Jean. Just let me find the, uh, the correct folder so that we don't go into um, the wrong topic. Uh, members will... Tikiuosi, kad tai aktuali tema. Tikriausiai prisimenate, kad rengėme nuomonę aplinkosaugos komiteto, komitetui O aplinkosaugos komitetas reaguoja į komisijoje vykusias konsultacijas dėl mm, plastikinių atliekų ir konkrečiai mes nagrinėjame čia klausimus, kurie susijęs su žimtumu ir kai kuriuos su mokymu ir sveikata bei sauga susijusius matmen, matmenis. Frakcijos pateikė daug pakeitimų ir didžia dalimi tie pakeitimai, beveik 30 jų yra konstruktyvus ir visi eina panašia kryptimi. Esu už tai tikrai dėkinga, esu dėkinga ir kolegoms ir manau galime, galėsime susitarti dėl kompromisų, e, ypač tiems punktams, kuriems pateikta uh, po kelis pakeitimus dėl pirmosios. Dėl pirmojo punkto, kur kalbama apie vertinimą, technologijų vertinimą aplinkos saugos požiūrių, siūlyčiau pabandyti parengti kompromisą grindžiamą e, Jean-Luc Benamijas pateiktų pakeitimų, nes ten, man atrodo, aptarti esminiai klausimai ir mūsų kolegos ponas Stovor ir kiti. Mes padirbėsime ir ieškodami e, tinkamo e, pasiūlymo. Toliau 62 punktas, kur kalbame apie sektorius, kurių e, potencialas kurti darbo vietas yra geras. Man atrodo, kad reikia viskas sutelkti aplink keletą dalykų. Visų pirma, darbo vietų kokybę. Reikia įrodyti, kad tos darbo vietos yra tinkamos, ypač jeigu kalbame apie plastinių atliekų perdirbimo sektorių. Kita svarbis rytis mažai anglies naudojančios ekonomikos plėtoti. Ir trečiasis aspektas santykiai su kai kuriomis agentūromis bei vietos ir regionų valdžios dalyvavimas. Manau, kad galima paieškoti tinkamesnių formuluočių visais šiais aspektais. Ketvirta pastraipa, manau, kad nebūtina mm, jos keisti, galime tiesiog ją įrašyti visas išdėstytas pastabas. Na, galbūt peržiūrėjus 19 pakeitimą, kurį pateikė mano kolegė Papadopulo. Ten kalbama apie skaičius susijusius su mano pakeitimu, antruoju pakeitimu ir e, pasistengsiu, kad visi šie punktai būtų įtraukti. Penkt, penkta pastraipa. Čia kalbama apie inovacijas sektoriuje, naujų technologijų dėgymą. Taip pat svarstoma, kaip mes įvertiname e, iškylančią riziką. Manau, kad galime mm, surasti kompromiso, jeigu sujungsime į 1.22 ir 23 kompromisus. Vėlgi, šiek tiek pakoregavus formuluotę galima susitarti. Šešta pastraipa e, – įgūdžiai ir mokymai. Čia, manau, reikia E, apibendrinti išsakytas pastabas ir paieškoti struktūros, kurie apimtų daugybę elementų, visus e, kolegų pasiūlymus, pavyzdžiui, Europos socialinio fondo lėšų panaudojimas mokymo tikslams, taip pat e, pamastymė apie tai, kaip galėtumėme bet užtikrinti didesnį, geresnį tos, to sektoriaus statusą, nes daugeliui, pavyzdžiui, darbas e, atliekų perdirbimo srityje yra siejasi vien tik tai e, su darbu prie šiukšlių. Todėl svarbu, kad būtų suvokta, koks svarbus yra tas sektorius. Būtina kažkaip e, gerinti jo prestižą. Uh, Taigi turime kalbėti apie darbo kokybę, to e, sektoriaus prestižą. Pateikti dar keli pakeitimai šiai pastraipai. Vienas iš jų kalba apie du, kalba apie e, atliekų eksportą į įvairias pasaulio dalis ir, ir tokių procesų poveikį. Vienas iš tų pakeitimų yra mano ir aš jam pritariu, pritariu ir kitam pakeitimui šią temą. Ir taip pat yra atskiras pakeitimas 16 Jean-Luc Banamies, kuriame kalbame e, apie tai iš platesnės perspektyvos. Manau, kad mes galime pritarti visiems pasiūlymams, įtraukti juos ir aš tikiuosi paruošti pasiūlymą, kuris bus e, stiprus ir, ir kuris papildys aplinkosaugos komiteto pranešimą. Dėkuoju. Antigonė. Kaip socialistų šešėlinė pranešėja. E, dėja, reagentė neįsijungusi mikrofono. Šiek tiek susipainėjau, nes kalbėjom apie tai, kas atsitiks su ankstesniu dokumentu. Uh, Turiu ir aš pastabų. Mes manome, kad strategija Europa 2020 turėtų akcentuoti tvarų augimą. Mes pritarėme daugumai pakeitimų. Yra du ar trys pakeitimai, dėl kurių nesame visai tikri esame pateikę iš vis gal septynis pakeitimus. Ir mes daugiausia kalbame apie tai, kad reikia atsižvelgti socia į socialinės pasiekmes, kurias turės naujas, e, nauja aplinkosaugos politika. politika Mes savo pakeitimuose kalbame apie tai, kad ES atliekų teisės aktų įgyvenimas gali sutaupyti 72 milijardus eurų per metus, padidinti ES e, atliekų tvargymo apyvartą metne 42 milijardais ir 140 tūkstančių darbo vietų sukurti iki 20 metų tai labai rimti dalykai. Taip pat akcentuojame, kad plastiko perdirbimas e, gali e, e, prisideda prie labai didelio darbo vietų skaičių sukūrimo, jeigu mes perdirbsime 70 procentų atliekų iki 20 metų ir daugiau kaip pusantro šimto tūkstančių tų darbo vietų atsiras. Taip pat nereikėtų pakengti pastangoms sumažinti išteklių vartojimą, uh, nes tai yra iššūkis, kuris e, taip pat mums sudarys naujų užimtumo galimybių. Kaip sakiau, daugelis pakeitimų mums tinka ir yra neiškumų dėl dviejų ar trijų pakeitimų. Tai atsispindės balsavimo sąraše. Dėkuoju. Labai ačiū, Filipinion, nuo liberalų frakcijos this, uh... Aš labai norėjau būti šešėlinis pranešėjas šio pakeitimo, nes e, labai daug metų jau kovoju su plastiko atliekomis, todėl labai norėjau tarti savo žodį. Pritariu pranešėjus požiūriui dėl atliekų tvarkymo, ypač plastiko atliekų. Ekologinės inovacijos turi nemažą potencialą kurti darbo vietas. Taip pat manau, kad turime steigti galimybę piliečiams e, įgyti naujų įgūdžių. Kalbėjo apie e, darbo vietų atliekų pramonėje statusą, reikėtų gal iš naujo e, pristatyti tą atliekų tvarkymą, kitaip pristatyti po, ir tai galėtų būti pozityvų. Pateikiau pakeitimų ir jų tikslas sustiprinti dabartinį tekstą, pakartotinis naudojimas, ne tik perdirbimas galėtų būti darbo vietų šaltinis, ir e, reikia iškoti būdų, kaip tvarkytis su atliekomis. Dar labai e, svarbu paminėti profesinį mokymą, kitokį mokymąsi ir atitinkamai pateikiau pakeitimus. Manau, kad e, kiti pakeitimai yra mums primdini ir galėsime daugumą didžiąją pritarti. Aš dirbsiu su kitais šešėlės panešiais ir pranešėjai, kad galėtume parengti kompromisus šiai nuomonė. Ačiū. Gibt es einen Abgeordneten, der sich noch zu Ar dar norėtų pasisakyti kolegos, kurie nėra šešiniai pranešėjai? Ne, pasisakyti niekas nenori. Komisijos atstovė, prašau. Atsiprašau, ponios Štefner irgi nėra, todėl komentarų komisijos vardu nebus. Und, um, Jean, the floor is yours. I think you can use some minutes more. Well, we are able to listen to you. Not... Jeigu norite pasisakyti, mes galime jūsų išklausyti. Uh, paprastai e, skundžiamės, kad pasisakymams skiriama tik viena minutė, bet šiandien po pietų situacija yra kitokia. Noriu padėkoti visiems už tikrai vertingus komentarus. Kalbėdami, e, pas, patikdami papildomų pasiūlymų ir minčių, manau, kad mūsų tikslas yra e, užtvirtinti, akcentuoti, kad tai yra naujų darbo vietų potencialas ir kad turime žvelgti į šį sektorių siekdami uh, sukurti daugiau darbo vietų. Tai susiję su siūlymai dėl profesinio mokymo yra tikrai svarbus šiame kontekste. Buvo ir kitų minčių išsakyta, svarstant ar tai E, susiję su e, intensyvaus išteklių naudojimo mažinimu. 50 procentų plastikos atliekų atsiduria e, šiukšlynuose, savartynuose. Ir tai nieko neduoda nei ekonomikai, tai nesukuria darbo vietų. Iš tikrųjų, čia galima daug ką pakeisti. Žinau, kad aplinkosaugos komitete šis e, pranešimas yra svarstamas būtent iš šio požiūrio taško. Tai yra kaip, e, kad tai yra nemenkas, nemenka išteklių potencialas lepiantis sektorius, kai, ir kaip vengti žalos daromos mūsų vandeninams ir aplinkai. Ačiū kolegos ir palaikysime ryšį toliau lengiant kompromisus. Ačiū. E, balsuos, balsuosime spalio 17, o Envi komitetas balsuoja lapkričio 5. Toliau Edith Bauer pranešimas. Žodis jums. Grįžtame šiek tiek darbo tvarkėje. Praleidome jūsų e, pranešimą, nes jūs tuo metu buvote kitame komitete. Europos Romų integracijos nacionalinių strategijų plano lyčių aspektai. Įdit, prašau. Iki paskutinės minutės bandžiau susitarti dėl kompromisų ir ką tik pakeitėme savo nuomonę dėl kai kurių iš jų. Turime dešimt kompromisų, dauguma iš jų yra palaikomi, daugelį iš jų palaiko frakcijos. Dėl kai kurių iki šiol yra nesusipratimų, ypač dėl galimybės įsidarbinti Mes sutarėme, kad šis klausimas yra ypač sudėtingas. Bet esu tikra, kad um, pras, prasti šansai darbo rinkoje, men, menkos galimybės gauti darbą um, konkretaus individuo atveju. Ir čia kalbame apie didelę grupę romų tautybės asmenų. Yra viena iš priežasčių net be diskriminacijos, šalia to, kad trūksta darbo vietų, to, kad to, tos grupės žmonėms ypač sunku uh, rasti darbo vietų. Mes negalime e, ignoruoti to fakto, kad tų žmonių šansai įsidarbinti yra menki. B kompromisinėme pakeitime e, E, kalbame apie socialinius aspektus. Aš tikiuosi, kad ir kiti kompromisiniai pakeitimai bus jums priimtini. I you should chair the meeting. I am privileged <laughs> to give the floor to pirmininkaus posėdžiai. Uh, <laughs> <laughs> Atrodo, kad man tenka garbė perimti pirmininkavimą. Visų pirma, noriu padėkoti už bendradarbiavimą su įdit rengiant šį dokumentą. Įvyko kelios diskusijos kai kuriais klausimais, kuriuos ir jūs minėjote. E, tarėmės, kaip suformuluoti šią problemą, kaip tiksliau suformuluoti šios problemos individualų pobūdį, kaip e, pasitelkti sisteminį požiūrį, kalbant apie Romų bendruomenės, ypač Romų tautybės moterų. E, sudėtingą situaciją visų pirma nuo e, gyvenimo getuose, taip pat e, švietimo sistemos skirtos specialijams. Ir vyko tikrai vaisingos ir konstruktyvios diskusijos visais šiais klausimais. Mes bandėme akcentuoti ypač tuos aspektus, kur kalbame apie struktūrą struktūrinius mm, dalykus. Dar turime vieną pakeitimą ir sprendžiame, ar, ar jam bus pritarta ar ne. Ieškome formuluotės, kuri būtų priimtina visiems. Tai yra AB ar BA kompromisas. Pirmojoje dalyje kalbame apie E, nepilnamečių merginų neštumo problemą. Antroje dalyje kalbame, kad jei mokytojai daugiau žinoto apie romų kultūrą, jiems būtų lengviau spręsti kai kurias problemas. Man tai, aš, man čia iškyla problemų, nes tai nėra romų uh, kultūros dalis. Veikiau tai yra beviltiškos situacijos pasiekmė, kuomet net įgyjęs išsilavinimą žmogus negali rasti darbo. Taip pat e, dėl to, kad e, už vaikus mokamos pašalpos ir kai mergina anksti pagimdo, tai yra tarsi būdas ap, užsitikrinti e, finansinį finansinės įplaukas toms moteriams ir toms bendruomenėms. Taigi tai yra, kaip jau sakiau, ne jų, tų, tos, tos kultūros dalis, bet veikiau situacijos, kurioje jie atsidūrė išdava. Uh, Mes kalbėjomės apie tai, su jį diskutavome ir mes tikimės, kad pa, mums pavyks pati, parengti pasiūlymą, kuris būtų priimtinas visiems. Nu, Ačiū, Kinga, vėl Fil Filipas. Šį kartą kalbu Jelko Kacin vardu, kuris negalėjo ateiti. Aš šį klausimą aptariau su juo Todėl aš neskaitysiu vien tik tai jo pasisakymo teksto. Mes džiaugiamės e, šiuo pranešimu ir komiteto rengiama nuomonė. Mes negalime pritarti tik tai keletui pakeitimui, nes juos galima interpretuoti taip, kad tarsi moteris traktuojamos kaip e, grupė asmenų su, su, su tam tikrais defektais. Mes, kaip jau sakiau, rengiame nuomonę e, tikrai sudėtingų ir opių klausimų ir todėl reikia um, pasirūpinti, kad mūsų tekstas ne, neįneštų dar daugiau painiavaus. Turime kalbėti apie lytinį švietimą, nepilnamečių neštumą, mokyklos nelankymą, paprastai kalbėdami apie konkrečią etninę grupę. Kita vertus, mes negalime pritarti formuluotėms, kurios, kur, kuriuose kalbama apie konkrečią tautinę grupę. Ir, ir kalbėti apie tai, kad e, ji tarsi piknaudžiauja visiems prieinamomis, visiems numatytomomis, numatytomis socialinėmis teisėmis. Mes palaikome visus kompromisinius pakeitimus Sakyčiau, kad bendrai dėl šio klausimo yra platus e, e, konsensusas ir pritarimas ir Aldė yra to konsensuso dalis. Niekas nenori daugiau pasakyti komisija. Pone Činė. Labai ačiū komisijos pozicija dėl Romų moterų pareikšta 2011 metais e, siekime kovoti su socialinė atskirtimi ir tai atsispindi pranešime. Ketvirtojo tarptautinė Romių e, konferencijoje komisijos atstovai dalyvavo. Ši konferencija vyko praeitą savaitę, buvo svarstama daug e, aktualių klausimų ir vyko diskusijos, ar tai yra kultūriniai aspektai, ar tai yra susijęs su žmogaus teisėmis ir moterų teisėmis labiau. Komisija supranta šį klausimą ir e, primena, mum, primena jums, kad e, reikia labai atsargiai vartoti terminus, kad visuomenė neteisingai nesuprastų. Pranešėję apibendrinti diskusiją kviečiu, o balsuosime rytoj. Dėkuoju. Žiūriu į B pakeitimą. 20 pakeitimo atsisakykime. Jame kalbama apie kultūrinį aspektą. Ir aš tikiuosi, kad nebėra nieko tada, nebeliks nieko, kam jūs gal, negalėtumėte pritarti. Galėčiau patikinti jūs, ponė Benjonai, kad tikrai neketiname stigmatizuoti nieko. Norime dėl komiteto prievolių ir užimtumo klausimų akcentuoti e, priežastis, kodėl tiek mažai moterų, romių moterų E, dirba. Bandome įsiaiškinti priežastis. Kinga Gions visiškai teisi. Klausimas yra nepaprastai sudėtingas. Mes bandome išvengti vienašališkos nuomonės ar požiūrio. Tai nėra asmens, vien tik asmens kaltė dėl skurdo negali žmogaus kaltinti. Kita vertus, tai yra ir visuomenės problemos, bet, situa vis, bet visiškai visuomenės irgi negalima kaltinti. Situacija yra kur kas sudėtingesnė, reikia ieškoti kokios nors išeities nes ši problema yra nepaprastai sudėtinga. Labai ačiū, Idit. Balsuosime rytoj, o moterų teisų komitetas spalio 14. Tikiuosi, kad jie perims e, daug mūsų pasiūlymų, jau 11-12 klausimus apsvarstėme, tačiau šeštas klausimas dar mums liko. Ir dabar jūs patys apsispręskite. Konkurencingumas, tvarumas, industrializacija. Taigi jūs, jums žodis. Dėkoju, pirmininkė. Manęs paklausė, ar nesutikčiau atidėti svarstymą savo pranešimo kol netvyks vienas kolega. Pastaba iš salės jis dabar pastate. Taigi pradėsiu. Pradėjome praeitą savaitę, kalbėjome apie bendras apie bendras kryptis Taigi buvo 43 pakeitimai, pagrindę žalieji ir socialistai juos pateikė. Aš pats pateikiau keturis kompromisinius pakeitimus, jie apima 17 pateiktų pakeitimų. Tie e, kompromisai palaikomi socialistų ir žaliųjų ir mes e, dabar jau pa, gavome prašymą iš liberalų pusės tuos, tuos e, kompromisus keisti. Jie šį bei tą siūlo pakoreguoti. Taigi, jeigu mes sutinkame su žaliaisiais ir socialistais ir jeigu mums tie pakeitimai tinka, tai liberalus mes. E, liberalams mes pritaikysim, išskyrus, e, pritarsim išskyrus A pakeitimo atveju, atveju kompromiso atveju, kur tekstas pasakyta, E, e, kur tekste yra pridėta žodeliai ir arba. E, aš nematau, kad. Ne, nemanau, kad čia, gali, kad, kad čia reikėtų priešytis dėl tokio pakeitimo. B kompromisas dėl papildomo išsilavinimo liberalai pasiūlė E, formuluotę, ne tik tais e, individualią teisę, tad norėčiau, kad e, mums būtų paaiškintas aiš, skirtumas, kur, kur čia yra skirtumas. Trečias kompromisinis pakeitimas susijęs su kompromisiniu saugumu. Ir aš manau, kad mes nepritartumėm tam, kad reikia taikyti flexi security, e, nepritaikant kai kurių kitų elementų. Taigi aš nelabai palankiai žiūrėčiau į to kompromisinio pakeitimo pakeitimus. Apibendrinu ir sakau, kad jeigu mūsų koalicija sutinka, tai dėl A ir B kompromisų viskas tvarkoj, o balsavimo sąraše norėčiau nurodyti, kad už pakeitimus, e, kurių, dėl pakeitimų 1, 3, 9, 27, kurie nenurodyti kompromisus, reikia balsuoti neigiamai. E, čia bendrai norėčiau dar pasakyti visiems, kad didesnių problemų dėl šio pranešimo nėra. Ačiū, Filipai. Tu, gal Frederikai, irgi turi komentarų nemažai, tad tikimės juos išgirsti. Ačiū, pirmininkė. Labai atsiprašau, kad beveik pavėlavau ateiti. Bet e, esmę vis tik išgirdau. Labai džiaugiuosi nuomonių apsikeitimai su pranešėju. Labai džiaugiuosi, kad į mūsų prašymus buvo atsižvelgta ir kad tie prašymai yra įterpti į kompromisus. Norėčiau keletą elementų paminėti, pavyzdžiui, investicijų tikslai. E, darbo vietų kūrimas ir išsaugojimas, e, mokymas, e, taip pat priminimas, kad ne vien tik tais didelės pridedamosios vertės pramoniai turi būti skirtas dėmesys, bet ir kitos pramonės rūšins. Flexi security, E, lankstumas, e, socialinis, stiprus socialinis dialogas ir jo nurodymas, e, restruktūrizacijos pasiūlymai, kuriuos pateikė kolega Reindrok, taip pat geresnis Europos teisės aktų įgyvendinimas, siekiant išvengti dempingo laisvame piliečių judėjime. Viskas čia gerai ir labai to džiaugiuosi. Keletą pastabų norėčiau išsakyti dėl kai kurių prašymų iš kolegų pusės, kurie mus, na, sakykime, taip pasiekė šiek tiek pavėluotai. Dėl kompromiso A. Aš šiek tiek nustebęs dėl formuluotės ir arba. Aš manau, kad žodelis ir geriau atitiko mūsų reiškiamą valią. Mūsų frakcija tokio praskėdimo, sakykime, taip nepri, ne, nepriima. Pereiti nuo ir prie ir arba mums nepriimtina. Dėl kompromiso B. Prieimo teisė, o ne teisė, aš manau, kad už šitų žodžių taip pat slypi savotiškas tokios teisės praskėdimas. Tai aš nematau, nesuprantu, uh, kiek tai siekia ir man sunku tokiam pasiūlymui pritarti. Dėl kompromiso C suprantu, kad pranešėjas nepalankiai žiūri į tą pakeitimą, tai štai mano komentarai dėl tų elementų, kuriuos aptarėme paskutinę minutę, o šiaip iš esmės manau, kad pranešimas yra geras. Taip iš tiesų, pranešimas geras. Na, dabar liberalų vardu, kaip įprastai. Filbenion, aš dar kartą norėčiau padėkoti pranešį už darbą. E, tikrai tai yra labai geras pranešimas. Mes prašėme tam tikrų pakeitimų, jų yra nedaug. Jie nerimti, bet jie gali, tiksliau nedėli, bet jie gali turėti labai rimtų pasiekmių. ne į viską buvo atsižvelgta, nebuvo suprasta jų svarba. Dabar mm, noriu pasisakyti dėl A kompromiso. Aš dabar nebandau čia sumenkinti e, socialinio dialogo svarbos. Vokietijos kolegos labai rimtai palaiko socialinį dialogą, taip pat ir kolegos iš Prancūzijos. Britanijoje socialinis dialogas nėra e, stiprus ir tikriausiai yra kitų valstybių narių, kuriuose panašiai yra. Bet e, Mes siekime daryti, ką galime, kad kovotume su e, nedarbu. Pavyzdžiui, Vokietija, sus, e, palaikydama stiprų socialinį dialogą, e, geriausiai lik ir pasirodė, bet Junktinė karalystėje, nors ir nėra tokio glaudaus socialinio dialogo, yra labai aktyvi gyvendama užimtumo politika. Už Tie abu dalykai yra pozityvūs. Jeigu pasižiūrėsime į faktus, tai pamatysime, kad 7,8 procentai tokio dydžio sumažėjo nedarbas, bet tai pasitiko įgyvenant labai aktyvę užimtumo politiką, gal aktyviausia Europoje. Ir manau, kad e, teisingiau būtų sakyti, kad reikia kalbėti apie derinį priemonių Reik, tai nėra kažkas nukreipta prieš socialinį dialogą, bet paprasčiausiai norėjau pasakyti, kad kai kas randa kitų būdų tą patį pasiekti. Pavyzdžiui, per labai aktyvę užimtumo politiką, kuri e, davė pozityvių rezultatų. Antras pastebėjimas. E, dėl darbo dalių, aš angliškai keistai skamba e, tas terminas, prancūziškai sakė, man kolegos viskas yra gerai, bet aš angliškai nelabai suprantu, ką tai reiškia. Job pats. Mm, be kompromisas, apie kurį kalbėjo ponas Darden, jis yra visiškai teisus dėl teisės e, turėti galimybę mokytis visą gyvenimą, visiškai teisus jisai. E, Dėl to mums ir kilo susirūpinimas, nes egzistuoja labai daug mokymo švietimo sistemų, kurios e, e, tarsi konkuruoja tarpusavyje. Arba kitaip tariant, e, žmonės ne visi norintys patenka, nes yra daugiau norinčių mokytis negu kad yra galimybių. žmonės turi konkuruoti dėl patekimo. Jeigu jiems nepakliuoja, paskui gali kreiptis į teisingumo teismą ir sakyti, mums neleido, bet gali būti galbūt, kad jie neišlaikė egzaminų. Bet tada jie vis tiek e, reikalaus savo teisų, sakys, nežiūrint to, kad aš e, nevykdžiau ne vieno e, reikalavimo pakliūti ten, man neleido pasinauti savo teisę. Taigi reikia kalbėti apie teisę į prieigą, o ne absoliučią teisę. Teisė yra teisės, teisinės dalykas, bet reikia suprasti, kokios bus pasiekmes. Ir aš būčiau linkęs matyti teisę į prieigą, o ne absoliučią teisę. Kitas dalykas - lankščio saugumo užimtumo garantinis Gal galėtumėte man patikslinti, kas e, turima galvoje šiuo atveju? Europos Sąjungoje egzistuoja didžiulė įvairovė, galime daug ko vieni iš kitų pasimokyti. Danuta. Dziękuję Panie Przewodniczący. Panie Przewodniczący, chciałabym dwa razy wystąpić. Raz chciałabym wystąpić w imieniu naszego kolegi Jana Kozłowskiego, który jeszcze leci tutaj na komisję i nie zdążył na to, na to dosie i prosił mnie, że... Norėčiau pasisakyti Kozlovskio vardu. Šis kolega vėluoja, nepavyko jam atvykti vėliau, e, anksčiau. Ir štai ką jisai perduota. Ponios ir ponai, aš norėčiau padėkoti kolegai Bulon už darbą, kurį jis atliko su šiuo dokumentu. Galima tik pasidžiaugti, kad Europoje vyrauja teigiama atmosfera, kalbant apie investicijas ir iš tiesų labai gerai, kad mes jau vėl galime numatyti augimą. Tai yra puikus tikslas, Puikus tikslas yra numatyti, kad pramonėje tektų 20 procentų, tačiau reikia dar pagalvoti. Šiandieną industrializacijos procesas skiriasi nuo to, kuris buvo vakar. Šiandieną viskas mažiau centralizuota negu anksčiau, mažos ir vidutinės įmonės vaidina vis svarbesnį vaidmenį, dėl to aš labai džiaugiuosi, kad parama mažoms ir vidutinėms įmonėms yra pabrėžiama ir kad jos e, gali lengviau prieiti prie finansavimo. ES remia MVI, e, stengiasi geriau joms patarti, stengiasi sudaryti geresnę įtaką prie finansavimo ir geresnę padėtį rinkoje. Ir dar svarbiau tai, kad klostosi palanki atmosfera įmonėms atsikratant e, biurokratijos ir kitų kliučių. Nesutinku su 28 ir 30 pakeitimais, kuriuose yra kalbama apie mokesčių kliūtis. MBI yra turi labai stiprų augimo potencialą, dėl to mums reikia palengvinti jau egzistuojančių įmonių dalę, kad jos galėtų dirbti lengviau ir kad galėtų lengviau kurtis naujos. Štai ką norėjo pasakyti mano kolega, o dabar kalbėsiu nuo savęs. Aš pritariu kolegai ypatingai paskutinė jo pasisakymo daliai. Nelabai suprantu, kodėl kolega iš socialistų frakcijos kalbėdamas apie sąlygas, kurios reikalingos kliūtims įveikti, nori, kad jos būtų išbrauktos. Daugiau negu 90 e, procentų darbo vietų Europoje užtikrina MVI, taigi mes žinome, kokios jos svarbios. Mes žinome, kad mažos ir vidutinės įmonės gali sukurti dar daugiau darbo vietų. Mūsuose nedarbas taip pat labai didelis, todėl labai svarbu kurti naujas darbo vietas, ypatingai jaunimui. Aš manau, kad būtent tokiu keliu reikia eiti, reikia, kad e, tos kliūtys būtų įveiktos ir reikia eiti būtent tokia linkme, tik taip pasieksime teigiamų rezultatų. Ačiū, paskutinis pasisako ponas Cerkas. Aš norėčiau išsakyti vieną argumentą, kurį socialistų frakcija E, naudoja e, socialiniam dialogui paremti visai. Jeigu palaikysime pono Binjono poziciją, tai e, palaikysime arba socialinį dialogą, arba aktyvę valstybės politiką. Labai reikėtų atsargiai žiūrėti į pono Binjono uh, E, pono Binjono siūloma formuluotė. Jungtinė karalystė buvo išbraukta iš socialinio protokolo 92 metais, tačiau 96 e, Amsterdamo sutartį patvirtino, o po to patvirtino Lisabono sutartį, pagal kurią E, socialinis dialogas yra esminė Europos sudėdamoji dalis. Niekas jungtinėje karalystėje negali tvirtinti, kad ES vienas iš esminių sudėdamųjų elementų nėra socialinis dialogas. Taigi noriu pasakyti, kad mes visi turime būti europiečiais ir nesi, ne, nevirsti Britais. Ačiū. Europoje vykstantis dialogas yra tikrai naudingas visiems Europoje. Pas mus atėjo komisijos narys, pone Gundberg, žodis jums. Atsižau komisijos vardu. Noriu padėkoti už jūsų parengtą nuomonę. Ir ten aptariami vienas svarbiausių ramščių e, pramonės politikos srityje e, mo, įgūdžiai ir patirtis. Noriu pasakyti, kad padėtis nevienoda e, visose sektoriuose. Kai kurie sektoriai labiau nukentėjo, pavyzdžiui, kai kuriuose srityse labiau trūksta mokslininkų užsiimančių tą sritimį ir specialistų. Ir mes e, kuriame sektorinių įgūdžių alijansus, bandydami nuspėti, kokie bus poreikiai ateityje. Nuomonėje taip pat kalbama apie įmonių socialinę atsakomybę. Tai dar vienas rytis, kurioje komisija yra aktyvi. Prieš keletą metų parengėme pranešimą ir dabar uh, E, patvirtiname veiksmų planą, kaip užtikrinti didesnę socialinę įmonių atsakomybę, ypač akcentuojame socialinį dialogą. Kadangi prieiga prie finansų taip pat aptariama nuomonė, nors apie tai nekalbėta šiandien diskusijose, <clears throat> tai dar viena iš, dar vienas iš ramsčių ir mes iš principo pritarėme viskam, kas yra išsakyta šioje nuomonėje. Pirmininkas, ačiū. O dabar apibendrinti, Filip, žodis jums. E ačiū pirmininkė, ačiū šešėliniams pranešėjams, ačiū visiems pasisakiusiems. Kalbant apie pastabą susijusią su kompromisu A, po to, kai paaiškino liberalai, dabar jau visiškai pritariu tai nuomonėj, kurią išsako kolega Serkas ir kolega Tarden. Jau labiau, kad aš siūliau, kad e, Banjono pasiūlymas, e, pirmas pakeitimas, e, dėl to pirmo pakeitimo būtų balsuojama neigiamai. Kompromisas A turi išlikti toks, koks yra. B kompromisas. Nemanau, kad yra rizika kreiptis į teismą E, paliekant e, individualios teisės papildyti išsilavinimą. Taigi reikia palikti B kompromisą tokį, koks yra, o C kompromisas aš buvau prieš jį. E, tą pačią poziciją išlaikau, ponui Banjonui norėčiau patikslinti, kad flex security ir flexi security reiškia vieną ir tą patį, bent jau mūsų parlamento kalboje. Taip pat norėčiau padėkoti Danutai, kuri asmeniškai ir kito kolegos vardu pabrėžė, kokį svarbų vaidmenį atlieka ir turi atlikti MBI ES teritorijoje. 30 e, e, nebuvo paminėta šalia 28 ir 29, prieš juos reikia balsuoti neigiamai, AB e, tokie turi būti kaip ir, kaip ir, kaip ir yra. O dėl mano išvardintų dabar 2, 3, 29, 20 reikia balsuoti neigiamai. Labai ačiū. Balsavimas rytoj. rytoj Įtrė komitetas balsuos spalį. Ir, o plenarinėme taip pat diskutuosime šiuo klausimu. Dabar paskutinis mūsų darbo tvarkės klausimas - struktūrinis dialogas su komisaru Andoru. Jis laukia prie įėjimo, taigi pertraukos nebus. Ja, wir freuen uns sehr, eine Aussprache mit dem Laszlo Andor zu haben. Labai džiaugiamės, kad turime galimybę pasikeisti nuomonėmis su komisijos nariu Raslo Andor. Jis atsako už žimtumą, socialinius reikalus ir jo vizitas susijęs su e, struktūriniu dialogu. Mes, Europos parlamento nariai, turime aptarti su juo, turime galimybę aptarti su juo daug svarbių klausimų. Turime maždaug valandą ir Labai įdomu bus išklausyti komisijos nario. Paskui e, galėsime padiskutuoti. Prašom. Labai ačiū, gerbimas pirmininkė, gerbiami nariai, ponios ir ponai, labai jums ačiū už galimybę apsilankyti pas jūs. E, tai yra mūsų reguliarus susitikimas, komisija ir parlamentas aptarė būsimą laikotarpį. Pajokaudamas galėčiau pasakyti, kad dabar laukia mūsų paskutiniai e, aktyvus metai ir jeigu taip yra, tai tada reikėtų labai trumpai kalbėti ir nebediskutuoti, kadangi tie metai nebus ilgi. Mūsų komisija baigė darbą, bet mes turime žiūrėti į situaciją be pernelyg dėlės ironijos, eurozonos krizė atrodo tęsiasi ir e, kaip matote, e, kad euro, kaip eurozonoje vis tik tai baigėsi krizė antroji e, recesija eurozonoje baigėsi, tai reiškia, kad yra tam tikrų pozityvių ženklų atsigavimo, taip pat matome, kad yra ir užimtumo sityje tam tikrų pozityvių elementų, kai kuriuose šalise užimtumas pradėjo lyg ir didėti, nors to E, kol kas ir nebuvo tikėtasi. Visi šie kuklus dalykai neturėtų mums e, leisti iš anksto pradėti džiaugtis gerais rezultatais. E, savo pareiškime apie sąjungos būklę pirmininkas Baroso sakė, kad komisija nemano, jog krizė jau baigsis, turime ir toliau dirbti, kad užtikrintume, jog atsigavimas ES būtų tvarus, mes taip pat turėtume užtikrinti, kad atsigavimo strategija, atgaivinimo strategija numatytų rimtas priemonės e, ekonominė ir pinigų sąjunga, jos architektūrai. Tai yra vienas iš svarbiausių e, dalykų diskusijose, taip pat sprendimai per ateinantį laikotarpį bus su tuo susiję ir norėsiu grįžti prie to po kelių minučių. Bet prieš tai norėčiau akcentuoti, kad šis laikotarpis bus labai svarbus dėl e, sprendimų biudžeto srityje, kaip mes apibrėšime biudžeto priemonės, kaip jas parengsime ateičiai Kaip jūs labai gerai žinote, e, mano srityje tai labai svarbu, ne visos diskusijos jau baigtos apie ES finansinės priemonės dėl kai kurių aspektų susijusių su Europos socialiniu fondu, kitų mažesnių priemonių, dar e, lieka atvirų klausimų. Ir mano nuomonė dabar turime stengtis, kaip galime, kad užtikrintume, jog užimtumo politikos socialinės sanglaudos finansavimas ateityje e, būtų užtikrintas ir mes turime siekti maksimumo, e, galvodami apie ankstesnius pasiūlymus ir dėrybas ta, turėtume pirmiausia pasakyti apie socialinį fondą, pristaikymų prie globalizacijos pasiekmių e, fondą. fondą. Taip pat yra klausimų susijusių su e, programa skirta labiausiai nepasiturintiems gyventojams ir pagalba jiems. Galiu pasakyti, kad mes turime veikti greitai. Valstybės narės ir kiti suinteresuoti asmenys turi turėti galimybę planuoti. E, pavyzdžiui, dėl jaunimo įdarbinimo e, problemų, dėl jaunimo garantijos. Jeigu nebus iki galo susitarta, tai mes praktiškai vilkiname e, pasirengimą ir tikiuosi, kad labai greitai mes e, matysime aišku vaizdą. Planavimas, programavimas valstybėse narėse ir e, regionuose tokiu būdu galės paspartyti. Grįšiu prie pinigų sąjungos. Kaip sakiau, tai yra esminės svarbos klausimas mm, ateinantiems mėnesiams. Mes jau keletą kartų kalbėjome apie tai Ir jūs tikriausiai žinote, kad vyko paralelinės diskusijos tarp ministrų taryboje, užimtumo komitete, socialinės apsaugos komitete apie iššūkius eurozonai e, pinigų sąjungai, nes e, polarizacija didėja ir rytoj bus paskelbti duomenys viešai ir jie tą parodys. Nežiūrint atsigavimo, matome, kad ir toliau e, gilėja pasidalymai dėl užimtumo, socialinių dalykų. Mes esame parengę metodiką, naujas priemonės, kurias būtų galima panaudoti ir kurios galėtų padėti es institucijoms, įskaitant parlamentą, stebėti ir nustatyti didėjančią neligybę pavyzdžiui, didžiausius e, socialinių, ekonominių pasiekmių skirtumus valstybėse narėse ir padėtų renkti um, tam tikrus krite, vertimo kriterijus, padėtų turėti gernimo, vertinimo kriterijus ir imtis priemonių. Tie dalykai susijęs su uh, sutarties socialinė dimencija. E, daug kitų ES programų, iniciatyvų, įskaitant strategiją Europą 2020 su tuo susijusi. Ir dėl visų tų dalykų mes turime stiprinti savo e, darbą, subalansuoti viską, stiprinti socialinę dimenciją, tai labai svarbu. Turime skatinti e, konvergenciją visuomenėje, valstybėse narėse, tai nepaprastai svarbu, ir apie tai turėtume kalbėti būsimame komunikate e, dėl ekonominės ir pinigų sąjungos socialinio aspekto. Pirmininkas Baroso jau yra paskelbęs, kad šis komunikatas bus paskelbtas e, spalio mėnesį. Dabar pateiksiu Jums informacijos apie keletą kitų sričių, kuriuose mes dirbame, galvojame apie inicijatyvas ir jos jau arba buvo pristatytos viešai, arba dėl kai kurių mes dirbsime toliau, galvodami, kokie būtų galimi žingsniai e, dabartinėje mūsų kadencijoje prieš baigiantis ir šio parlamento kadencijai. Dėl teisėkuros pasiūlymų e, numatau, kad bus patvirtinti keletas pasiūlymų, kurie turėtų pagerinti įsidarbinimo galimybės, darbo sąlygas, nes ne tik darbo vietų skaičius e, nukentėjo nuo krizės. Mm, tai vyko per paskutinius metus, bet taip pat užimtumo kokybė suprastėjo ir darbo sąlygos. Mes esame iš esmės pasirengę pateikti pasiūlymą direktyvai dėl e, penkių e, darbo teisės direktyvų e, pritaikymo jūrininkams. Reglamento pasiūlymas Europos parlamento ir tarybos reglamento pasiūlymas dėl Europos užimtumo paslaugų sustiprimo eurės nes mobilumas svarbus yra ES bruožas, ypač darbo rinkoje svarbu teisė dirbti kitoje šalyje, tai esminė teisė, labai svarbu žmonėms, bendrovėms, bet mes turime pasižiūrėti, kaip pa, suaktyvinti šį procesą, kad galėtume ir bedarbiams padėti, ar žmonėms neturintiems darbo, ir taip pat bendrovėms, kurios galėtų kaiminystėje ieškoti darbuotojų. Dar galvome apie kitą e, pasiūlymą dėl kokybiškų e, stažuočių. Dar kita. E, kitas pasiūlymas bus dėl e, kokybiškos sistemos dalyvauti ir restruktūrizuojant sistemas. Jūs esate anksčiau šiais metais patvirtinę e, pranešimą šio klausimu. Kitas mano sąrašė yra pasiūlymas dėl Europos parlamento ir tarybos sprendimas, e, kuriantis Europos platformą e, kovojant su nedeklaruotu darbu. Kova su nedeklaruotu darbu yra svarbus klausimas. Mes pradėjome konsultacijas, po to jos baigėsi, dabar mes turime vertinti rezultatus ir pagalvoti, ką planuojame. Mūsų ketinimai yra paskelbti apie Europos platformą prieš nedeklaruotą darbą. E, nedeklaruotas darbas restruktūrizavimas, informavimas, e, konsultacijos darbuotojams, konsultacijos dėl darbo rinkos, e, įvairūs aspektai susijęs su darbo teise. Šie klausimai vyks, e, bus svarstami konferencijoje apie darbo teisę, kuri rengiama spalio pabaigoje. Aš esu tikras, kad jūs žinote apie mūsų ketinimus spalio pabaigoje surenkti šią konferenciją. Mes kitą pasiūlymą esame aptarę, tai yra plenarnėje sesijoje rugsėjį Strasbūre. Kalbėjome apie e, profesinę sveikatą ir saugą. Aš e, pastebėjau, kad jūs strategiją išreiškėte platų pritarimą. E, tai yra susijęs su sėkmingų visu, konsultacijų su visuomenė rezultatas mes e, pristatėme visai komisijai 500 atsakymų ir ateityje apibrendinsime juos. Dar dėl 2014 metų, tai nebus jau pilni metai nei šios kadencijos parlamentui, nei komisijai, bet vis tiek turime tęsti darbą, rengti pasiūlymus, kurie galėtų duoti svarių rezultatų. Svarbiausias teisėkurios pasiūlymas šiam laikotarpiu jau yra numatytas komisijos darbo programoje. Dar 2012 metais tai buvo padaryta. Tai yra peržiūrėti reglamentą dėl socialinės apsaugos sistemų derinimo. Šis pasiūlymas gali būti mobilumo paketo dalis, e, kuris siūlomas kitų metų komisijos darbo programoje Mes ketiname peržiūrėti politikos priemonę, susijusią su, sistemą susijusią su laisvų darbininkų judėjimu. Mes neketiname pateikti naujų teisėkuros pasiūlymų 14 metams šiuo klausimu, tačiau aš siūlau parengti, iškristalizuoti tam tikrų minčių, uh, E, kurio, apie galimą darbo vietų kūrimą, situacijos pagerinimą ir ekonominės ir pinigų sąjungos gilinimą. Pavyzdžiui, dėl darbo vietų kūrimo iniciatyva, dėl mikrofinansavimo verslui e, ir darbo vietų kūrimui galėtų būti savalaikis dalykas. Mes jau trejus metus apie tai kalbame. Buvo prieš trejus metus paskelbta iniciatyva dėl mikrofinansų ir dabar laikas jau įvertinti mūsų patirtį, pasižiūrėti į finansinės priemonės valstybėse narėse, o norime, kad ES e, pajėgumai paremti mikrofinansais e, įmonės atsispindėtų daugiametėje finansavimo programoje. Kitas svarbus klausimas - darbo vietų kūrimas žaliojoje ekonomikoje. Apie tai dabar kalbame, svarstome. Mano tarnybos labai glaudžiai bendradarbiauja su komisijos narių Hedegard ir Potočniko. Manau, kad tai yra naudinga, kad dabar galima tęsti diskusijas, paskelbus projektus dėl ekonominės ir pinigų sąjungos. Ir mes turime nenukrypti nuo tikslų susijusių su strategija Europa 2020. Ačiū Jums uždėmesi ir dabar mielai atsakysiu Jūsų klausimus, išklausysiu kritiką, jeigu nuspręsite mane kritikuoti. Ačiū už Jūsų kritinius pastebėjimus ir pozityves mintis. Turiu norinčiųjų pasisakyti sąrašą, kuriame yra 12 narių um, gali iškilti, gali pritrūkti laiko. Siūlau iki šešių pabandyti um, surenkti pirmąjį raundą. Prašau visų sutikrinti savo laikrodžius. Sąrašas. Edith Bauer, Ole Ludwigsson, das wären die, drei, die sechs für die erste Reihe. Dann haben wir, Pirmieji šeši. Äh, da haben wir Danuta, äh, Herr Plenkovic, Frau Maletic und der Thomas Mann. Das waren bisher alle. Oh, es geht weiter. Also schön. Wir müssen bei zwei Minuten bleiben. Tikrai nedaugiau dviejų minučių. Kiekvienam čia baori, prašau. Ačiū pirmininkė, noriu pasveikinti komisijos narį mūsų komitete ir užduoti porą klausimų. Ar jei spalio mėnesį pasirodys komunikatas, tai reikš, kad jūs jau daugiau turėsite informacijos socialinėme sektoriu. Todėl tikimės, kad tame komunikate, kurį komisija paskelbs spalio mėnesį, bus daugiau informacijos. Noriu aptarti jūsų pastebėjimus. Mums lieka mažai laiko, parlamentas turi tikrai mažai laiko ir jei renksite pasiūlymą dėl užimtumo, tai tas pasiūlymas turėtų pasirodyti kiek įmanoma greičiau, kad mes tik laiką apsvarstyti. Taip pat kaip su finansavimu. ką finansuosime iš sąjungos biudžeto ir ką valstybės narės turėtų planuoti finansuoti. Iki šiol tai nebuvo aišku. Ar europinės programos ar nacionalinės programos bus tam panaudotos. Kaip su pensijų perkeliamumu? Apie tai nekalbėjote. Šį kartą Taip pat, ką noriu paklausti, ką Jūs manote apie pagalbą labiausiai skursantiems europiečiams. Žinau, kad dabar iniciatyva yra komisijos rankose. Tai tikrai būtų naudinga informacija. Mums reikia taip pat padirbėti ir dėl kitų pasiūlymų, dėl kurių ieškome kompromisu Taip pat dėl darbuotojų komandiravimo direktyvos čia turiu omeny. Kol kas dar tos, to klaus, tas klausimas yra neišspręstas. O kalbant apie strategiją, jūs minėjote, kad reikia, mums, reikia kiek įmanoma greičiau strategijos. Apie tai kalba visos frakcijos, apie tai kalbėjome viešuosiuose klausimuose, o dabar jau norime pamatyti strategiją. E, galbūt jums paliks įtikinti komis, kitus komisijos narius, bet mes tikrai norime ją pamatyti kiek manoma greičiau. Hm. Ačiū. Dabar Alejandro Serkas. Los anuncios que nos ha hecho, que algunos nos llenan de ilusión. Por... Ačiū pirmininkė, ačiū komisarė už pranešimus. Kai kurie iš jų mums labai didelį entuzijazmą kelia, kadangi galėsime pasivyti ten, kur vėluojame e, ir ištaisyti pažadus, kurie nebuvo įvykdyti, įgyvendinti pažadus, kurie nebuvo įvykdyti. Mm, dėl strategijos susijusios su saugumu, e, kokie terminai bus nustatyti tai strategijai. Taip pat jūs kalbėjote apie krizę. Manau, kad tunelio gale matosi šviesa, tačiau Ar tai tunelio pabaiga, ar tai yra visų greičių į mus lekiantis traukinys? Tokiose šalyse kaip mano nedarbas mažėja, kadangi žmonės emigruoja, mažėja aktyvių gyventojų, mažėja darbo vietų, bet mažėja ir nedarbo o nedarbo mažėja dėl to, kad žmonės išvažiuoja. Žiūrint iš makroekonominės pusės į šią krizę, mes turime remtis 2020 metų strategiją. Aišku, jūs dėjote didžiulės pastangas, kad būtų išsiaiškinti, kur yra kolegų nesutarimai ir kodėl. Labai gerai, kad taip yra daroma, tačiau jeigu tie nesutarimai identifikuojami, reikia daryti viską, kad jų nebeliktų. Spauda rašo, kad Ispanija pasisako už automatinius indikatorius, kurie būtų skirti išeimų iš krizės. Tarptautiniai šaltiniai tą reiškinį nagrinėja nuosekliau, tačiau kai ko komisija neįgyvendina, tai kas numatyta, jūs darote, o komisija ne. Tuo tarpu visą tai būtina įgyvendinti. Dabar jau paskutiniai štrichai toje diskusijoje, kai aptarinėjami yra socialiniai fondai ir, ir sanglaudos fondai. Mes turime turėti 25 e, e, procentus iš socialinio fondo. Reikėtų, kad amžius jaunimo e, būtų pratestas iki 30 metų. Ir jaunimui reikia pasiūsti žinę, kad Europa apie juos galvoja. Ačiū. Dvi minutės jūtai. Dėkuoju. Ponas komisarė, konjunktūra tęsis toliau, rinkimai vyko, o pramonėje jau matosi tam tikros abejonės. Aišku, buvo sukurta darbo vietų, bet Europoje labai daug e, nelegalaus darbo, didėja tos problemos, nes auga nedarbas. Mano nuomonė, komisija ne visada iš esmės griebdavo jauti už ragų. Ir mes ne visada tą darėme. Jeigu kalbėsime, pavyzdžiui, apie čekų darbuotojus, tai yra tokių atvejų, kada žmonės dirba už 100 eurų per mėnesį. Rytoj turėsime e, pateikti e, pranešimą savo iniciatyvą dėl kontrolės. Reikia palaikyti įmonės, kurios e, legaliai įdarbina žmonės. Reikia stebėti įmonės ir pasižiūrėti iš komisijos pusės galbūt galima imtis priemonių prieš komisijas, kurios įdarb... prieš e, įmonės, kurios įdarbina nelegaliai. E, man atrodo, kad atitinkamos komisijos turi būti sukurtos kovai su tokiu nelegaliu darbu. E, nereikia kažkokios atskiros institucijos kurti tam, reikia tiesiog iniciatyvos. E, ir su ta iniciatyva padėti darbuotojams. Socialinis dempingas, atlyginimų dempingas, sakykime, tolimųjų reisų vairuotojams, kurie dirba už 600 eurų per mėnesį. Tai prie nieko neveda, su tuo gyventi negalima. Europa turi įsikišti ir kaip galima greičiau. Ačiū, Oli Kristensen. ačiū komisijos nariai. Noriu padėkoti Jums už Jūsų pristatymą. Norėčiau pakalbėti apie sveikatą ir saugą darbe. Mums reikia strategijos šiuo klausimu, nes tai daug atsijina, daug kainuoja valstybėms narėms. ir nemažai žmonių žūna dėl nelaimingų įvykių susijusių su darbu ir susirga e, chroniškomis lygomis. Tuo pat metu žmonės nori ilgiau išlikti darbo, darbo rinkoje. Todėl turime mąstyti apie sveikatą ir saugą darbę. Todėl mane šiek tiek neramina tai, kad mes prarandame darbo rinkos dalyvius. Pateiksiu konkretų pavyzdį. kirpėjų asociacija ir darbdavių asociacija pareiškia, kad komisija netolimoje ateityje atsisakys e, atnaujinti kolektyvinę sutartį tarp kirpėjų ir jų darbdavių, e, dar kirpėjams tenka darbę susidurti su labai pavojingomis cheminėmis medžiagomis. Ar iš tikrųjų komisija rengėsi tą sutartį? Ar, e, ar tikrai taip komisija rengėsi elgtis ir ar e, ta sutartis tarp svarbių teisės aktų? Ačiū. Toliau Edith Bauer. Gerbiamas komisijos nary. Turiu keletą trumpų klausimų ir tikrai neužtruksiu ilgiau nei vieną minutę. Užsitęsusi polarizacija yra neraminantis mūsų reiškinys, reikia naujų priemonių ir įrankių uh, spręsti šią situaciją. Kas galėtų mums uh, padėti uh, kovoti su polarizacija, vis gilėjančia polarizacija Europoje? Kitas klausimas – Europ... jaunimo e, garantijų iniciatyva. Kaip siūlytumėte, e, kaip spręsti mokyklos nelankančių mokinių problemą? Ar, ar regėtės jiems mokėti, kad jie grįžtų į mokyklą, ar taip pat rengėtės E, paremti 30 metų aukštutinę ribą e, jaunimo garantijų schemos dalyviams, galiausiai socialinės apsaugos sistemos. Jos turi būti koordinuojamos ir, ir reikia darbą šioje srityje peržiūrėti. Ar rengiantis 883 direktyvą pakeisti nauja? Jei taip, tai kokia, kaip ta direktyva atrodys? Ačiū toliau, Ole Ludvigson. Taigi mes aptarėme svarbiausius Europos aspektus, yra labai didžiuliai iššūkiai, kuriuos reikia atremti. Iš patirties matome, kad jeigu formuojasi kažkokia konjunktūra, e, tai kai kurie žmonės būna tiesiog blokuojami kelyje, nes jie neturi nedarbo, jie lieka ir toliau bedarbiais. Ir dėja tai vyksta. Aš esu įsitikinęs tuo, kad kai nagrinėjame šią problemą, reikia pabandyti bendradarbiauti, kad ES bendradarbiautų, e, komisija bendradarbiautų su darbo rinkos dalyviais. Žinau, kad keletas iniciatyvų e, buvo, e, keleto iniciatyvų buvo imtasi, tačiau kyla klausimas, kada iš tikrųjų tai pradės veikti, kada diskusijos su socialiniais partneriais, su E, darbuotojais, kurie yra priimami į darbą. E, komisija susės ir paieško sprendimo. Žinau, kad veiksmų buvo imtasi, tačiau vis tik tai to nepakanka. Yra dar ir e, profsąjungų organizacijos ir jos turi dalyvauti diskusijose. Aišku, e, skirtingos tautos, skirtingos, bet ir panašios problemos. Reikia veikti skubiai. E, dėlsti negalima. Laiko per daug viskas pradeda užimti, reikia, kad tos iniciatyvos būtų paleistos kaip galima greičiau, kas iki šiol buvo padaryta. Aš paklausiau komisaro susijusio su šiuo klausimu ir e, aišku, e, jaunimo nedarbas yra viena iš pačių didžiausių problemų, bet ne tik jaunimo, mūsų kontinente ir šiaip nedarbas yra didelis. Ačiū, Oli paskutinis pasisakantysis mano sąraše, panas Olė. Ponas Plankevič, ačiū. Komisijos nariai, man ką tik suteikė žodį. Labai tikiuosi, kad jūs uh, E, girdite vertimą iš, iš kruatų kalbos. Aš dirbu biudžeto komitete ir mane ypač sudomino teisėkuros priemonės, kurias jūs minėjote savo pasisakymo metu. Kalbėjote apie garantijas jaunimui Tai e, ypač aktualu Kroatijai. Mes esame nauja valstybė narė ir pas mus yra daug e, darbo neturinčių jaunuolių iki 24 metų, taip pat ir kitų amžiaus grupių e, bedarbių. Jūs minėjote, kad teiksite, skirsite dėmesio jaunimo garantijos garantijų iniciatyvai. Tai būtų ypač įdomus instrumentas Kroatijai. Tai galimybė spręsti jaunimo nedarbo problemą pasitelkus Europos socialinį modelį. Noriu paklausti, Ar jūsų paties šalis nesusidūrė su tokia pačia problema prieš dešimtį metų? Turiuomenį netoli sienos dirbančius žmonės, kurie dirba konkrečioje srityje krovinių pervežimo. Turiuomenį kruotus gyvenančius prie sienos su Slovenija ir Vengrija. Jie tapo bedarbiais. Į mane susilaukiu daugelio interesantų daug klausimų apie tai, ar Europos socialinio fondo lėšos ar galėtų būti e, skirtos jiems, ar galbūt yra kitokio pobūdžio kompensacija, į kurią jie turi teisę. Ačiū, ponė Plenkovičiau. Iš tikrųjų lieka mažai laiko. Komisijos nariai, gal pabandytumėte atsakyti į užduotus klausimus. Pabandysiu atsakyti Nežinau, ar dar liks ką aptarnėti kitame raunde, nes e, užduota tikrai daug klausimų. Pradėsiu nuo jaunimo nedarbo klausimo, nes beveik visi klausė apie tai. E, dabar mažiau nei pavasarį e, ta iniciatyva matoma, nes prasidėjo gyvendinimo laikotarpis, tuo metu buvo primami politiniai sprendimai taryboje, taip pat buvo tvirtinamos politinės rekomendacijos prieš e, vasaros vadovų susitikimą ir jo įrengė Jame ypač aktyviai dalyvavo ponė Merkel, o dabar rengėmės įgyvendinimui. Už kelių savaičių, spalio mėnesį, komisija surenks E, dirbančių šioje srityje atstovų susitikimą, nes iki šiol valstybės narės turėjo nominuoti pareigūną, kuris bus atsakingas už jaunimo garantijų iniciatyvą. Kelios valstybės, pavyzdžiui, Italija ir Portugalija, joms komisija padeda tiesiogiai, šalies valdžiai padeda tiesiogiai pasirengti uh, E, jau tos iniciatyvos gyvendinimui. Ministras Multo Šavareš atvyks į Briuselį ir mes palaikome nuolatinį ryšį su kai kurių šalių ministrais. Spalio mėnesio susitikime užimtumo generalinis direktoratas viską išsiaiškins su visomis šalimis, išsiaiškins kokioje padėtyje esame ir 23 valstybės e, turi teisę pasinduoti jaunimo garantijų schema dėl savo padėties ir visi planai turėtų būti parengti iki lapkričio pabaigos. O visa kita, visi kiti etapai prasidės vėliau. Iš kur e, paimsime lėšas? Žinome, kad visos lėšos turi būti sutelktos į vieną fondą iš trijų skirtingų šaltinių nacionalinių išteklių Europos socialinio fondo bei jaunimo garantijų iniciatyvos konkrečiose regionuose. Paskutinis, mano minėtas šaltinis yra opiausias, nes tiksliniai regionai ir tikslinės grupės šioje iniciatyvoje dar svarstamos parlamente ir taryboje. Aš tik tai galiu paaiškinti, kodėl mes pateikėme būtent tokį pasiūlymą. Ne todėl, kad mes, mums patinka skaičius 25. Manome, kad jei naująją priemonę pasitelksime siekdami kai ką pakeisti, mes turime sutelkti dėmesį į tuos regionus, kurioje padėtis yra blogiausia. Būtent todėl mm, ir tas skaičius 25, jei kas nors turi geresnių pasiūlymų, esame pasirengę jas svarsyti. Manau, kad 20 regionų būtų E, neteisingas pasirinkimas, nes tada ta priemonė nebūtų veiksminga ir galinga ir tie, kuriems reikės papildomos pagalbos, jos nesulauks dėl e, amžiaus viršutinės ribos ir amžiaus grupės. Kodėl 25? Todėl, nes šios iniciatyvos tikslas padėti žmonėms iš mokyklos pabaigus mokyklą pe, išgyventi perinamąjį etapą, patekti į darbo rinką. Dažnai baigus mokyklą e, jaunuoliams reikia papildomos techninės pagalbos, ypač jeigu jie yra iš e, sudėtingos socialinės grupės. Ir manau, kad tai turėtų paaiškinti, kodėl mūsų mąstymą uh, kodėl nusprendėme, kad ta amžiaus grupė turi būti turi būti 25 metai. Taip pat mes atžvelgėme į lėšas skirtas e, tą tai iniciatyvą. Jei turėtume daugiau lėšų, galėtume tą amžiaus grupę didinti, e, e, ribą nukelti. Tačiau visų pirma turime pasirūpinti ištekliais. Jeigu e, mūsų tikslinė grupė taptų žmonės iki 30, nes buvo kalbėta, kad kuriuose šalise yra labai sudėtinga padėti su žimtumu. Tačiau situacija valstybėse skiriasi. Kai kuriuose vidurinėje mokykloje vaikai mokosi ilgiau, jie šiek tiek vėliau baigia vidurinę mokyklą nei kitose šalise. Uh, ir jie turėtų nutraukti mokslus, kad galėtų kelis metus dirbti. Aš puikiai suprantu, kad yra įvairiausių priežasčių, kodėl buvo siūlomas būtent, būtent to, ta amžiaus grupė, toks, tokio amžiaus žmonės. Bet, kaip jau sakiau, reikėtų tada daugiau finansavimo, o apie tai dar kalbamasi dėrybose. savo būsimo vizito į Kroatiją metu atsakydamas ponui Plenkovičiui, e, rengiuosi kalbėtis su keliais ministrais ir jaunimo nedarbo klausimas Kroatijai įstojus į ES, vertinant nedarbo lygį. E, čia kalbame apie labiausiai krizės paliestas šalis Europos Sąjungoje. E, susitiksiu su mincais Miršvičium ir Gročičium ir kalbėsiu apie jaunimo garantijų iniciatyvos taikymą ir bei galimybės panaudoti finansus Kroatijoje. E, buvo užduota daugybė klausimų taip pat apie teisėkros iniciatyvas. Aš tikrai tikiuosi, kad per atinančias kelias savaitės pasieksime lūžio dėl e, darbuotojų komandiravimo direktyvos. Airija labai daug dirbo, Lietuva pirmininkaujantį šiuo metu taip pat toliau dirba siekdama, e, kad valstybės susitartų dėl bendros pozicijos. Aš raginu valstybės narės įvertinti e, kitos pusės e, teikiamus argumentus, nes kai kurios valstybės jau pademonstravo lankstumą ir atvirumą, o kitos dar to nepadarė. Manau, kad kompromisas taps įmanomas, jei kai kas, jei visi įsiklausys į kitos pusės teikiamus argumentus ir tuomet e, įvyks tas persilaužimas. Tikiuosi, kad taip ir įvyks. Turime išvengti tokios situacijos, kuomet naujas reglamentas dar nepatvirtintas ir daugybė bylų e, patenka į teismus, teismai turi spręsti situaciją ir neužtikrinamos lygios galimybės visiems komandiruotų darbuotojų direktyvoje, nes e, tiesiogiai čia paliesti vienas milijonas darbuotojų, o netiesiogiai daug daugiau žmonių. Pensijų perkeliamumas. Ponas Iri uždavė klausimą apie tai. Trilogas šio klausimus prasidės šį vakarą ir aš tikiuosi, kad šio svarbaus klausimo svarstymas e, baigsi sėkmingai. Pone Bauer klausė apie numatomos kitais metais iniciatyvos turinį. Iš tikrųjų mes numatome peržiūrėti socialinės apsaugos koordinavimą. Ir e, pateiksiu pavyzdį, kokie klausimai buvo aptarti ponios Reding dokumente, kuris buvo paskelbtas gegužės mėnesį. Ten, pavyzdžiui, buvo klausima apie e, nedarbo pašalpos perkeliamumą, kiek laiko žmonės turėtų gauti nedarbo pašalpą šalyje. Dabar situacija varijuoja nuo 3 iki 6 mėnesių. Ar pateisinama ta situacija dabar, kai judumas yra didesnis? Ar galima prailginti tą laikotarpį pasinaudojus įvairiomis galimybėmis, ar reikėtų Europoje įtvirtinti naują standartą? To, į, į, į šį ir panašius klausimus galima atsakyti, bet būtų dar per anksti man. Uh, bandyti smulkiai tai aptarinėti. Ponas Öri minėjo ir kitus pasiūlymus. Ir aš tikrai bandau užtikrinti, kad taip ir įvyktų. Jums leidus dar e, aptarsiu kitus klausimus. Socialinis matmuo, polarizacija, yra tikrai labai aktualus dalykas ir turime visų pirma užtikrinti, kad e, būtų gebėjimai kur, stebėti, kaip, kaip kinta polarizacijos situacija, kad būtų ta e, lentelė rezultatų Ir taip pat socialiniai partneriai turi vaidinti svarbu vaidmenį. Ponas Serkas uždavė, klaus... Serkas uždavė klausimą apie automatinius stabilizatorius. E, parlamente jau prasidėjo diskusija, svarstamos galimybės. Aš e, dalyvausiu renginyje, kurį rengė Bentersmano fondas, kur bus svarstamas šis klausimas. E, stabilizatorių klausimas e, ekonominėje ir pinigų sąjungoje. Žinau, kad yra rengiamas dokumentas šiuo klausimu. Ši priemonė minima ir komisijos paskaltuose metmenyse. Bet tuo tarpu dar per anksti bandyti nuspėti, kokius kitus žingsnius žengs komisija. O, die zwei Minuten kriegen wir hin. Elisabeth Schröder, zwei Minuten. Ja, es bietet sich sehr an, ähm, Herr Kommissar. Dėkoju, komisarė. Jūs minėjote socialinę dimensiją. Jei gerai supratau, tai šiais metais dar reikės parengti taip vadinamą ekonominį stabilizatorių. Ar nebuvo pateikta kokio nors pasiūlymo, nes tai yra labai stiprus instrumentas, faktiškai leisantis išspręsti problemą. Ar galima, tas instrumentas leis atsakyti į klausimą, ar galima atsakyti e, į tokius klausimus kaip išspręsti tokius klausimus kaip e, skirtumai tarp ekologijos ir ekonomikos, ar yra e, dalyk, ar yra kas nors numatyta e, stabilizavimo labui ir jeigu taip, tai tada būtų klausimas kitas, kada. Jūs kalbėjote apie Europos platformą skirtą kovai su nelegaliu darbu. Uh, kokią formą tai pasireikš. Ir dar norėčiau paklausti dėl vieno dalyko, kurio iš jūsų jau seniai laukiame. Dėl stažuotojų. Ar tie stažuotojai, tai stažuotojais turės pasirūpinti taryb, taryba ar, e, ir kokią formą, jeigu taryba arba kokia nors kita organizacija, Dar labai džiaugiuosi jūsų minėta žalia, žaliaisiais darbo, žaliosiomis darbo vietomis. Kada pasireikš ši iniciatyva? Nes ta iniciatyva subrendo juk parlamente. Parlamentas labai daug dirbo ir manau, kad e, turėtų galų gale būtų, būti, būti laiminga pabaiga. Danutė Slovetska. Ačiū pirmininkė, kad suteikėte dvi minutės, man tinka, netgi per daug. Labai ačiū komisarė, kad atvykote šiandieną susitikti su mumis. E, dėl to jūs, bet jūs nelabai paaiškinote, ką komisija numato per kelis artimiausius mėnesius, arba jūs sakėte, kad numato kažką padaryti, tuo tarpu, kai kolegai ir man pačiai norėtųsi, kad visko būtų įmamasi nedelsiant. Aš norėčiau, kad jūs e, daugiau papasakotumėte apie tai. O mano klausimas būtų toks. Kaip Europos komisija stebės socialinio fondo išlaidas, o taip pat norėčiau e, paklausti, kaip komisija kontroliuos jaunimo reikalų klausimus, nes anksčiau, pavyzdžiui, fondai būdavo panaudojami netinkamai Greitų laikų turėsime dar daugiau fondų, reiškia ir daugiau atsakomybės, o mano klausimas būtų susijęs su e, komandiruotais darbuotojais. E, kokia komisijos pozicija šiuo klausimu? Reikia, žinoma, rasti kompromisą Europo, e, taryboje. Ką parlamentas galėtų padaryti to kompromiso vardan? turi būti išspręsti visi klaustukai susiję su deleguotaisiais aktais e, dėl e, komandiruotų darbininkų, darbuotojų. Dar norėčiau paklausti, kaip bus sprendžiamos kai kurios konkrečios problemos, susiduri, su kuriomis susidurėma įvairiose srityse ir valstybėse, demografijos problemos. E, norėčiau, kad aktyviai dalyvautume tame darbe ir konferencija netrukus vyks tuo klausimu, norėčiau, kad ir toje konferencijoje dalyvautumėte. Pirmininkas, jūs turėsite dalyvauti toje konferencijoje. Ja. Pone Maletič, ačiū pirmininkė, ačiū komisijos nariui. Norėčiau pasakyti, kad nauja finansinė perspektyva 14-20 metams e, numato įvairias finansavimo priemonės e, tiems patiems tikslams. Tai yra tarsi ir pažanga. Mums reikia krizės laikotarpių. E, to reikia pagalvoti, kaip suderinti priemonės, kurios skirtos naujoms darbo vietoms kurti ir švietimo priemonės. Tos priemonės, kurios skirtos naujoms darbo vietoms e, sukurti, yra susijęs su e, Europos regioninės plėtros fondu, taip pat bus e, naudojama socialinio fondo e, lėšos ir tikiuosi, kad e, komisijos narys Sandaras su komisijos nariu Dehan uh, ras būdų, kaip nukreipti kaip galima daugiau lėšų MVI ir bus naudojamos papildomos lėšos iš Europos socialinio fondo mokymui kad žmonės galėtų dirbti mažose ir vidutinėse įmonėse, kad e, jas galėtų kurti ir kad jos bus kuriamos finansuoja, gaunant finansavimą iš e, regionės plėtros fondo. Kitas dalykas - išmanioji specializacija 14-20 metais, tai apima e, vietos įvairias struktūras, smulkės įmonės ir reikia priimti nemažai strateginių dokumentų šioje srityje. Kaip jūsų nuomonė galėsite įtakoti ir praktiškai gyvendinti tokias partnerystės? Dabar, e, ponia Kostelo, ačiū pirmininkė. Dėkuoju E, komisijos nariui noriu e, keletą klausimų pateikti vieną komentarą. Matome, kad at, atsigavimas e, vyksta, kai ką matome ir Airijoje, bet ne viskas vyksta gerai. Airijoje trojka, taip vadinama, yra laikoma vos ne pamišėliais. Mes E, matome, kad 440 milijonų e, tiek sumažės mūsų socialinės e, išmokos, jeigu mes laikysimės trojkos rekomendacijų sumažinti mūsų išlaidas 2,5 milijardo eurų. E, Kitas dalykas - jaunimo garantija. Jei reikėtų paspartinti jos įgyvendimą, kalbėjome apie šankstinį lėšų skirimą ir Europos parlamentas laiko tai prioritetu skirti lėšas 14-15 metais. Ar galime patikinti mus, kad galėsime iš anksto jau finansuoti jaunimo garantiją, kad 14 ir 15 metais jaunimo garantija galėtų tikrai veikti, kad žmonės, kuriems dabar 23 metai bus numatytos garantijos pasinaudoti jaunimo garantiją iki tol, kol jiems sukaks 25 metai. Jeigu net užtruksime e, rengdami programas, jūs taip pat sakėte, kad e, reikia e, kokybišką struktūrą stažuotėms sukurti, bet tai turi, daroma, turi būti daroma iš vien su jaunimo garantija. Norėjau jūsų paklausti, kada pamatysime pasiūlymus, kai jie bus suderinti su jaunimo garantija ir kokybės e, sistema e, stažuotėms. Kitas dalykas - tarybos pasiūlymai dėl programos apiepties Ar naujas komisijos narys e, galės patikinti e, žmonės kurstančius, kad jie e, galės gauti paramą? Ir aš esu šešėlinė pranešė šiuo klausimu. Pone Balačino, ačiū pirmininkė. Aš tikiu, kad socialinė Europa E, mums turi užtikrinti darbuotojų socialinės teisės. Norėčiau jūsų dabar tiesiai paklausti e, klausimų dėl neužtikrintų darbo vietų. Nuo to kenčia šeimos, visuomenė, daug darbuotojų kenčia nuo prastų darbo sąlygų, trumpalaikių darbo sutarčių. Ir uh, E, žmonėms yra sunku išgyventi. Norėčiau paklausti jūsų, kaip oficialiai komisija apibrėžia neužtikrintą darbą, kokias priemonės imsis, e, taikys komisija, kad kovotų su šiuo reiškiniu. Ir ką darys komisija valstybių narių atveju, tų valstybių narių, kurios nieko nedaro. Kodėl aš to klausiu? Todėl, kad jaučiu, kad žmonės, kurie dirba tokiomis sąlygomis, yra naujieji skurdžiai mūsų e, visuomenėje. Norėčiau paklausti komisijos, kokie egzistuoja planai, ką jie planuoja daryti. Kaip mes padėsime uh, 20 milijonų žmonių išbristi iš skurdo iki 20 metų ir galiausiai. Ar galėtumėte mums konkrečių duomenų pateikti apie tai, kaip e, direktyva dėl jūrininkų bus, kada bus paskelbta direktyva dėl jūrininkų? Ką? Pone Basijos, ačiū. Jau kai ką komisija jums paaiškino, e, buvo kalbama apie išteklius, kovoti su jaunimo nedarbu, taip pat e, apie paramą nepalankioms sritims. Kaip komisija e, apibrėž galimį teisės pasinaudoti paramą jaunimo nedarbo srityje. E, tai yra ypatingai aktualu šalims, kuriuose yra didelis jaunimas nedarbas, ypač e, tokiuose šalise kaip mano, Portugalijoje. Jūs sakėte, kad e, ketinate pateikti priemonių paketą kitiems metams. Tai labai aktualu, ypač pietiniai Europai, kovojant su jaunimo nedarbo, nes mes kenčiame ir nuo protų nutekėjimo. Žmonės, kurie yra labai išsilavinę, išvažiuoja iš mūsų šalių, kadangi jie neturi jokių galimybių susirasti darbo namie. Manau, kad Europai tai yra didelė problema ir mes turėtume bandyti juos kažkaip tai paskatinti grįžti į savo šalis. Galbūt galbūt jūs e, pasiūlytumėte kokią nors iniciatyvą šioje srityje. Mažos ir vidutinės įmonės, jos labai ypatingą vaidmenį vaidina kovant su nedarbu ir ypač jaunimo nedarbu. Kokiu mastu komisija, e, visa komisija siekia paskatinti MVI finansavimą? Tokiu būdu, kad kad tos įmonės galėtų padėti įsidarbinti jauniems žmonėms. Tomas man. Neturime daug klausimų, taigi dabar dėl Europos semestro klausimas. Čia sutinku, kad komisija turi padaryti daugiau negu daro šiuo klausimu. Ir reikia kažkokių svertų, kad valstybės narės aktyviau dirbtų. Ir koks dar paskutinis klausimas? Komisarė, mums lieka tik 15 minučių, kad galima būtų atsakyti į tuos klausimus, savai mes suprantame. Lauksime jūsų atsakymą, po to uždarysime, dis, e, baigsime diskusijas ir rytoj taip pat jūsų lauksime debatuose. Um, E, dėkui už klausimus, kai kurių neatsakiau dar per pirmąjį etapą. Iškelta ir naujų klausimų nemažai. Gana sunku gali būti konkrečiai man į kai kuriuos iš jų atsakyti, nes kai kurios iniciatyvos lyg ir nutolusios laikė būna, nors uh, Net ir dėl iniciatyvų, kurios bus paskelbtos kitą savaitę, prašysiu jūsų kantrybės ir tai palaukti tos kitos savaitės, kad pamatytumėte, koks yra galutinis pasiūlymas. Pone Jezlovietska klausė dar papildomai apie socialinį matmenį komunikavimą, komunikatą atsiprašau šio klausimu. Aš norėčiau pasiremti savo nesena patirtimi Lenkijoje. Buvau nuvykęs į ekonominį formą į Grinicę, kartu su ponu Beleckiu sėdėjau. Ir trumpai atsakysiu Jums. Labai pritariau pono Beleckio būsio e, Jūsų ministro pirmininko požiūriui į šį klausimą. Jis sakė, kad jeigu vidinė devalvacija yra pristaikymo mechanizmas, tai Lenkijai reikėtų e, kur kas rimčiau pagalvoti, ar jungtis prie ekonominės ir pinigų sąjungos, nes tai turi poveikio vietos vartojimui ir socialinėms klausimams. Vidinė devalvacija yra labai rimtas dalykas e, ir reikia apmastyti labai giliai viską analitinę prasme. E, būsimas pasiūlymas paremtas analizė, taip pat ieškoma politinių atsakymų. Mes nenorime užbėgti į priekį, tačiau jau kalbėsime apie konkrečius naujus pinigų sąjungos elementus, tai reikia e, galvoti apie platesnius veiksmus, kuriuose būtų daugiau elementų ir kai ką reikia paspartinti, pavyzdžiui, banko, bankų rinkos kūrimą reikėtų dirbti greičiau negu kad per pirmąjį šių metų pusmetį. Tačiau manau, kad pirmojo raundo klausimus. Negaliu Jums pateikti tikslios datos apie iniciatyvą dėl jūrininkų. Ir dabar praėjo tik kelios minutės, taigi neturiu aiškesnio atsakymo. Po tų kelių minučių labai prašau, kad jūs suprastumėte, jog kai kurie sprendimai konkrečiai dar nepatvirtinti komisijos. Tačiau sakiau jums, kad jau pasirengimas yra e, pažengęs labai toli į priekį. Platforma prieš nedeklaruotą darbą, ar užteks e, jos? Buvo e, keli klausimai su tuo susiję. Mes pamatysime, kai viskas jau bus parengta, pabandysime į šią iniciatyvą surašyti viską, kas išaiškėjo konsultacijų metu. Per konsultacijas mes norėjome įgyti praktinių minčių, idėjų ir dabar e, rengdamiesi galvojame, kaip reikėtų inspektavimo e, sustiprinti, kaip bendradarbiavimą užtikrinti glaudesnį ir e, norime realistinių, realistiškų lūkesčių Norime užtikrinti, kad būtų geresni informacijos mainai užtikrinti tarp darbo inspekcijų. Galiu pasakyti, kad lankiausi neseniai Niderlanduose, sutikau su ministro pirmininko pavaduotoju. Ir jisai e, e, kalbėjo apie migrantų darbuotojų darbo sąlygas Ir manau, kad tai labai svarbu prisiminti, kovojant su nedeklaruotu darbu yra daug didelis potencialas užtikrinant geresnės darbo sąlygas, taip pat formalizuojant užimtumą ir prisidant prie atitinkam valstybių narių fiskalinių pastangų. Visa tai turėtų būti laikoma svarbiais tikslais būsimos iniciatyvos. Mes pasisakome už mobilumą, akcentuojame, kad e, reikia laikytis e, laisvės, gėti laisvę e, dirbti kitoje šalyje. Buvo kalbama apie žalą tam tikroms šalims, kadangi per trumpą laiką gali išvykti labai daug darbuotojų. Šis klausimas buvo svarstomas Latvijoje, kur aš neseniai lankiausi. Latvija dabar giriama už savo e, sėkmę finansų srityje, ji ketina įstoti eurozoną kitais metais. Tačiau mes turime e, prisiminti, kad šioje šalyje fiskalinis konsolidavimas vyko tuo metu, kai labai daug žmonių, pirmiausia jaunų, išvažiavo. Ir e, tai yra iš dalies ilgalaikis žmogiško kapitalo praradimas. Ekonomikoje priklausomybės koeficientai keičiasi, tai bus iššūkis e, kažkada ateityje socialinės apsaugos sistemai. Jeigu daug jaunų žmonių išvažiuos, vyriausybėje bus sunkiau uh, spręsti uh, vyresnių žmonių skurdo problemą. Ir pasiekmes gali būti labai rimtos gali uh, susidaryti tam tikras ekonominis šokas, reikia dėl to kurti e, strategijas ir galvoti apie žiedinę migraciją. E, dabar daug ispanų vyksta į Vokietiją, bet matoma, kad po poros metų kryptis pasikeičia. Ir dar norėčiau mm, jaunimo garantijos paėgumus e, akcentuoti, sukuriant įsidarbinio galimybės namie. Dėl to mums nepaprastai svarbu siekti, kad jaunimo garantija būtų sėkminga e, ir kad būtų e, Aišku, jog e, išvykimas iš šalies nėra vienintelė galimybė tiems, kurie neturi darbo. Reikia įdarbinimo tarnybų veiksmų, jos turi dirbti su socialiniais partneriais, reikia ieškoti, kokie, pavyzdžiui, kokios atsiranda laisvos darbo vietos tam tikrose regionuose, kad būtų galima m, mm, dirbti ir taip pat veiksmingai pasinaudoti E, finansinę paramą, e, subsidijuojant darbo vietas ar mokymus, e, profesinį mokymą, darbo vietoje mokymą, kad visi ES regionai galėtų iš to išlaužti ne tik tai dinamiškiausi. E, gal, galime kalbėti ir apie kitas priemonės skirtas paskatinti MVI, kad jos įdarbintų jaunus žmonės. Jį ypač akcentuojama pastaruoju metu. Vieną jų ypač panaudojame Europos semestre ir raginame valstybės narės apmokestinti, neapmokestinti darbo jėgos, bet daryti tai pasirenkant tikslinius metodus. Pavyzdžiui, Ispanijoje subsidijuoti įnašus įmokas, kurių e, sąskaitą galime e, finansuoti jaunų žmonių įdarbinimą. Arba galiu čia priminti kitos Italijos scenarijų. Taip pat noriu priminti, kad Berlyno vadovų susitikimo metu EIB vadovas ponas Hoyer padarė labai e, aišku pa, pareiškimą, kad EIB teikė tikslinės paskolas MVI, jeigu mažos ir vidutinės įmonės samdo jaunus žmonės. Tikimės, kad taip ir bus, ta, tie pažadai bus ištesėti. Ir reikia išsiaiškinti kokie, kokie indėliai buvo iš tikrųjų įnešti, kiek buvo įmokėta. Dėl nedeklaruoto darbo aš berots atsakiau iš šį klausimą žalios darbo vietos. Apie tai paskelbta užimtumo priemonių pakete ir ten teigiama, kad mes turime renkti veiksmų planą. Jis susijęs su praėjusiu metu žimtumo priemonių paketu. Mes pasiekėme daugiau e, pažangos, kurdami daugiau darbo vietų informacijos technologijų sektoriuje. Su draugė su nelikrius ji e, ėmės iniciatyvos, e, sektorius, pramonės sektorius dalyvauja šioje iniciatyvoje. Mes kalbame ne apie atskirą sektorių, bet apie tai, kad žaliosios, žalieji įgūdžiai, ekologiški įgūdžiai prisideda prie e, darbo vietų kūrimo, pavyzdžiui, statybos, automobilių pramonėje kai kuriuose daug energijai imliuose sritise. Ir mes manome, kad bendradarbiaujant trims už skirtingas sritis atsakingiams komisijams nariams mes parengsime gerų pasiūlymų. Ir kuomet dalyvausiu seminare, kurį rengia ponas Merdon lakryčio pabaigoje, turėsiu galimybę jums daugiau papasakoti apie tuos pasirengimus. E, šis E, pasiūlymas turėtų pasirodyti ne šiais, bet kitais metais. Ir mes dar turime laiko išplėtoti detalius pasiūlymus. Per pusę minutės pabandysiu atsakyti klausimą dėl kirpėjų asociacijos ir e, darbdavių sutarties, kolektyvinės sutarties. Ta klausimą uždavęs narys išėjo jūs tikriausiai žinote, kad automatiškai tas procesas nevyksta ir jokių terminų nėra. Komisija turi apsvarstyti tai, bet automatiškai socialinių partnerių sutartis ES teisė netampa. Ir nėra jokių terminų, iki kada reikia sureaguoti į šį siūlymą ir prašymą. Jūs tikriausiai suprantate, kad komisijai Komisijos darbo atvarkė yra labai plati įvairiausiose politikos rytise, pavyzdžiui, sveikata ir sauga darbe, kita vertus išmanusis reglamentavimas ir refit procesas. E, turime palaukti, e, nes visų numatytų Mm, klausimų iš apsvarstimas laiku ne visada yra įmanomas dalykas. Kaip jau sakiau, šis susitarimas, e, šio susitarimo komisija nepamiršo, tai kalbame apie darbuotojų darbo, sau, sau, darbo vietų saugą sveikatos apsaugą, tai susijęs su, su sąlygomis darbo rinkoje ir tai ir ES gali būti pavyzdžių visoms pasaulio šalims šioje srityje ir todėl turime priimti sprendimą, kuris tenkintų ir Europos parlamentą. Ačiū. Manau, e, išgirdome tikrai e, gerą išvadą. Struktūrinis dialogas yra svarbus dalykas ir mums labai e, malonu aptarti šiuos visus klausimus. Noriu padėkoti kolegams, kurie pasiliko iki posėdžio pabaigos. E, Kalbėtojas dėkoja sekretoriatui ir vertėms. Linkiu visiems gero vakaro.